būti šiame posėdėje, kuriame lankosi nacionalinių parlamentų atstovai. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu jam pirmininkauti. Pradėsiu kalbėdama angliškai, paskui perėsiu į savo italų e, gimtąją kalbą, savo kalbą. Džiaugiuosi, kad atvykote. Manau, kad e, padiskutuosime labai įdomiai, dirbsime dviejose darbo grupėse. E, turime slab Anton Skrepa, Slovakijos kaip ir minkančios šalies atstovas, jis e, yra e, kultūros ministerijos atstovas, atsakingas už e, medijas, audiovizualinę žiniasklaidą, mm, autorių teisės, taip pat komisijos atstovė Martin Reichertz lankosi pas mus ir žinau, kad jūsų yra 31 svečiai mūsų taip pat yra ir Europos parlamento narių posėdėje, mūsų komiteto, kultūros komiteto narių. Aš pristatysiu juos vėliau, kai pradėsime dirbti. Žinau, kad šiandieną vyksta labai daug posėdžių, labai užimta visų darbo tvarkė, taigi ir pradėkime E, mūsų darbą. Dar noriu pasakyti, kad antras tai yra susitikimas mūsų su parlamento nariais, rengiamas kultūros komitete. Man pirmininkaujant mes su įvairių frakcijų atstovais komitete pernai e, mūsų kadencijos pradžioje, tiksliau, apsisprendėme pradėti tokius e, susitikimus, uh, organizuotis, kad galėtume išklausyti jūsų pasiūlymų. susitikti su nacionaliniu parlamento atstovais, kad užsitikrintume glaudesnius ryšius, kad galėtume stiprinti kultūros, švietimo, kūrybiškumo erdvę. Pernai kalbėjome apie švietimą ir jaunimą. O šiandieną kalbėsime apie kultūrą, kūrybos sritį, apie šias e, dvi temas. Aš dabar perėsiu prie italų kalbos. Tikriausiai suprantate, kaip veikia aparatai. Spauskite mygtuką ir sustokite ties skaičiumi, kuris reiškia atitinkamą kalbą, jūsų gimtają kalbą. Taigi itališkai. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atsakymus į klausimyną. Mes jį buvome išsiuntę ir daugiausiai dėmesio skiriame keturiems dalykams susijusiems su nacionalinė politika, kultūros ir kūrybos e, srityse jūsų šalyse. Jūs, atsakydami į mūsų klausimus, papasakojate apie skirtingą įvairią veiklą, kurią užsima jūsų šalių piliečiai įvairiuose sektoriuose, apie kuriuos kalbėsime ir šiandieną. Vienas, vienas iš jų susijusių su Europos kultūros plėtojimu. Mes norime pasižiūrėti į įvairovę ir taip pat pasižiūrėti į tai, kaip uh, E, kuriama Europos sistema kultūros, e, kūrybos e, srityse. Ir mm, kad žinotume, kaip mums dirbti toliau, mums reikia parlamentarų, nacionalinių parlamento atstovų nuomonės, kul, iš ministerijų taip pat norime žinių Italijoje patvirtinti atitinkami teisės aktai, pavyzdžiui, šioje srityje. E, žinoma, kad rengiama naujų daug teisės aktų. Šis laikas mums labai svarbus e, dėl to, e, nes norėjome pasikalbėti, išsiaiškinti su jumis daug dalykų. Ir tikimės, kad jūsų pasiūlymai leis mums sukurti vientisesnę struktūrą, kuri leistų plėtoti kultūros pramonę Europos Sąjungoje. Taip pat norime sudaryti sąlygas inovacijoms. Tai yra vienas iš augimo šaltinių, taip pat ir vienas iš socialinės įtraukties šaltinių. Mes žiūrime kultūros vertybės į paveldą, žiūrime įvairius veikimo būdus, privatų, viešai sektorių. Mes turime taip pat galvoti apie skaitmeninę epochą, reikia galvoti, kaip ateityje prisitaikyti prie pokyčių atitinkamų. Mes, galvodami apie Europos skaitmeninę strategiją, nepamirštame kultūros dalykų. E, keletas mūsų narių paskirtų pranešėjais, kurie atsakingi už skirtingas sritis, skirtingus pasiūlymus e, pagal kultūros programą, tai yra Europos komisijos e, medijų ir kultūros programa. Kiek žinau, nemažai iš jūsų esate išreiškę savo paramą naujų garantijų ir finansinių priemonių srityje. Žinau, kad mums reikia daug politinio ryšto, tai reiškia rimtas investicijas, bet e, mes turime užtikrinti, kad ateityje Europos kultūra vaidins svarbu vaidmenį. Visuomet visuomet kalbam apie išmanų į tvarų augimą, bet sunku įsivaizduoti, kad tai galėtų vykti be mm, kultūrinio švietimo impulso. Švietimas kultūra yra tvaraus vystimosi ketvirtasis ramstis. Be žinių, be kultūros ir kultūros paveldo mes negalėsime pasiekti norimų rezultatų. Mes turime atsižvelgti mūsų meninį kultūros paveldą, nes be to negalėsime dirbti toliau. Dėl to reikia šioms sritims skirti damažai dėmesio. Tie, e, Europos veiksmų e, atrama yra sutartys, kurios kalba apie kultūrinę, kalbinę įvairovę. Taip pat turime užtikrinti, kad saugosime kultūros paveldą. Tai susijęs su mūsų požiūrį kultūra, mūsų kultūra apskritai. Turime sukurti būtinas sąlygas ir užtikrinti, kad Europa išliktų konkurencinga pasaulyje. komisija šiais ryčiai skiria labai daug dėmesio, kur kas daugiau negu praeitie. Ir manau, kad šiuo metu galime pasidžiaugti. Pasidžiaugti tuo, kad mes suvaidiname savo vaidmenį. Aš kreipiuosi į kolegas dabar, bet ne, darbai nebaigti. Turime galvoti, kokie uždaviniai mūsų laukia ateityje šiame sektoriuje ir kituose susijusiuose sektoriuose. Europos dabartiniai iššūkiai viduržėmio jūroje kilia iššūkiai susiję ne tik su migracija. Reikia pasižiūrėti kultūros dalykus, reikia akcentuoti dialogą, dialogą tarp skirtingų kultūrų ir šalių ir kultūra e, mums gali labai padėti Manau, kad mes turime ginti mūsų kultūrą. Kolegos e, daug kalbėjo apie tai, kaip užtikrinti, kad 18 metai, e, kad sprendimas e, jog 18 metai bus Europos kultūros metai yra labai svarbus mums visiems ir kaip geriau įgyvendinti tinkamas iniciatyvas, apie tai buvo daug kalbama. Pone Mogerini ir komisijos narys Han taip pat išreiškė savo paramą mūsų iniciatyvams. Akcentas Europai yra labai svarbus. Mums reikia naujų diskusijų apie Europos kultūrą, apie demokratiją Europoje. Mes dirbame, parlamente taip pat vyksta diskusijos. Ir kartu su kolega Broku rengėme pranešimą. Aš rengiu pranešimą šiuo klausimu. Šiandieną kalbėsime apie kultūros pramonę, kultūros sektorių. Ir jeigu vėl pasižiūrėsime jūsų atsakymus, Daug kalbam apie užimtumą jaunimo, užimtumą, inovacijas, inovacijas kultūros srityje, socialinėje e, srityje, ne tik technologijos turimos galvoje. Mes dirbama, dirbame toliau ir norėčiau dar kartą padėkoti Jums visiems. Taip pat e, dėkoju kolegoms Heller ir Morganov už pranešimus. Morgano už e, jų pranešimus, nes tai e, yra labai svarbi sėtis kultūra, sukuria apie 8 procentus ES BVP. Ir tai susiję ir su įgūdžiais, galima paminėti šiame kontekste Europos įgūdžių darbo atvarkė, dirbame su užimtumo komitetu šioje srityje kartu, kadangi suprantame, jog švietimas įgūdžiai yra ypatingai svarbus. Ne tik vienoje srityje, bet apskritai. Dar vienas dalykas, kaip pasinaudoti, kaip galima geriau mūsų patirtimi e, iš kultūros darbo atvarkės. Jau 30 metų e, miestai skiriami kultūros sosnėmis, tai yra geras dalykas, bet mums reikia taip pat suprasti, kad per pastarosius 30 metų mes pakeitėme žmonių mąstyseną, požiūrį į tam tikrus miestus. Taip pat žmonės labiau įsitraukia yra į kultūrinę veiklą. Manau, kad šiandieną yra nemažai pavojų. Tai prasidėjo su krize. Daugelį šalių yra mažinamas finansavimas kultūrai, skaitant mano šalį, nors mes bandome taisyti padėtį. Tai reiškia, kad atsiranda socialinės neligybės švietimo kultūros srityse vis daugiau. Ir mes turime užtikrinti, kad kultūra būtų e, neatskiriama dalis visų socialinių sektorių, kad ji būtų įtraukta e, vis, į visas rytis, tokiu būdu mes galėsime kovoti su neligybė. Norėčiau padėkoti komisijai už darbą. Šioje srityje komisija puikiai žino, kas vyksta siekiama, pavyzdžiui, traukti da, e, migrantus, pabėgėlius. Matėme jau tam tikrų veiksmų pagal Erasmus programą. Europos pilietybės strategija, kitas paminėtinas dalykas, mes dirbame e, su kolegomis Ferai ir Kamarete žiūrime į įvairias paslaugas, reikia mums spręsti problemas, e, svarbu įsigilinti į teisų klausimą, ypač nepilnamečių teisų klausimą. Tačiau reikia nepamiršti kūrybinės sektoriaus teisų, autorių teisų. Manau, paminėjau svarbiausius dalykus, e, kurie susijęs su mūsų darbo kontekstu. Taip pat bandžiau paaiškinti, kaip mes galime žiūrėti į šį klausimą. Nors mūsų galbūt darbo tvarkės skirtingos, bet turime daug sąlyčio taškų. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad Europa, nors ji pasižymi didžiulę įvairovę, kultūros pagalba mums visiems dirbant kartu gali rasti savo tapatybę. Ta tapatybė atsiras palaikant dialogą kiekvienam mums atskirai dirbant. Dabar norėčiau kreiptis į poną Anton Skreko, atstovaujantį Slovakijai. Labai dėkoju Jums, kad atvykote pas mus ir kalbėsite pirmininkaučio šalies vardu. Labą dieną, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Man labai malonu šiandien būti čia su jumis. Ir aš labai džiaugiuosi e, Marek Maderovič vardu, kultūros e, ministro vardu. Galiu jums paskaityti įžanginį pranešimą šiuose diskusijose skirtose kultūriniai ir kūrybiniai veiklai aptarti. Slovakijos, kaip pirmininkaujančios šalies e, vardu, norėčiau kalbėti slovakų kalbą. Myslím si, že v, vo svojom príspevku nadviažem aj na slova, ktoré už uviedla uh, pani predsedníčka. Savo, savo pasisakymę aš sureaguosiu į kitų pasisakymus ir kalbėsiu apie kultūrą ir kūrybiškumą. Uh, kalbėsiu ne tik apie kultūros įsisamoninimą švietimo srityje, bet ir apie ekonomiką, ekonomikos augimą. Ekonomika yra labai svarbi, kultūra yra labai svarbi ekonomikos augimui. Kūrybiškumas yra esmė inovaciniams sprendimams į vietinius ir pasaulinius iššūkius, ar ekonomikos, ar socialinius, ypač tuos, su kuriais šiandien susidurėme. Ekonomikos sistema yra susijusi su paslaugomis ir ji žiūri į kūrybinį sektorių kaip į darbo vietų šaltinį. Kultūros pramonė nėra naujas terminas. Tokį terminą mes girdime įvairiose diskusijose. ES šis dalykas labai svarbus. Mes kalbame apie nacionalinių ekonomikų įvairinimą, taip pat ir apie ES ekonomiką. Kalbant apie svarbą, reikia paminėti būtinybę pakeisti požiūrį į tradicinę ekonomiką kultūros ir kūrybiškumo kontekste mes į tai žvelgiame kaip į ištisą grandinę. Mes galvojame apie kūrybiškus sprendimus, archivavimą, kultūros paveldo gaivinimą ir kitus dalykus. Kultūra ir kūrybinė pramonė yra augimo šaltinis Europos Sąjungoje ir Jis sukuria nemažą dalį BVP. Šis sektorius sukuria darbo vietų ir atlieka labai svarbu vaidmenį vertės grandinėje, taip pat didina konkurencingumą ir prisideda prie socialinės sanglaudos, bei žinoma, kovoja su ekonomikos nuosmukiu. Kultūros ir kūrybinė pramonė apima daug dalių daug augimo katalizatorių. Ir čia negalime apsiriboti tik kultūra bei menais. Šis sektorius turi poveikio daugelio sektorių. Kalbant apie strategiją, mes turime sukurti kažką vertingo, strategiškai svarbaus. Mums yra svarbios investicijos ir inovacijos kultūros ir kūrybos sektoriuje. Ir per jas mes galime uh, pasirūpinti, kad būtų imamasi e, verslumo iniciatyvų kūrybos e, ir kultūros pramonėje, kad būtų kuriamos mažos ir vidutinio dydžio įmonės, kurios prisidėtų prie tolesnio augimo ir sinergijų kūrimo. Kūrybinių ir kultūrinių pramonės sričių plėtra yra susijusi su intelektiniu kapitalu. Tai yra svarbiausias šaltinis. Mes turime galvoti apie žinių, žinias kuriančius e, dalykus, taip pat apie inovacijas ir kitus novatoriškus produktus, kurie prisideda prie ekonomikos e, vertės didinimo ir rinkos tikslų pagrindiniai tikslai, į kuriuos mes sutelksime savo dėmesį, vykdydami viešąją politiką, bus e, šios ryties prisidėjimas prie BVP kūrimo, taip pat sisteminio pagrindo sukūrimo, kuriuo remiantis būtų remiama kūrybos ir kultūros pramonė. Ir aš taip pat turiu omenyje ir sinergijos sukūrimą tarp viešųjų ir privačių lėšų. Mes ketiname siekti, kad kūryba būtų verslo pramonės dalis ir mūsų tikslas yra remti kultūrą ir kūrybinį sektorių. Mes norime sukurti sėkmingą sistemą, kurioje galėtų dirbti atskiri veikėjai šiuose sritise. Ir ne tik valstybėse narėse, bet ir visos ES lygių. Reikės prisidėti prie aukštos kokybės žmogiškųjų išteklių, reikės skirti dėmesio visiems lygiams, pradedant ugdymo įstaigose, kad e, jau nuo vaikystės būtų užsiemama kūryba. Taip pat reikia pasirūpinti kamomis rinkos sąlygomis, kad e, verslo įmonės nepamirštų kūrybingumo ir prisidėtų prie bendros ekonomikos. Taip pat neturime pamiršti jau turimų priemonių, kurios egzistuoja ES lygių ir valstybių narių lygių. Mums reikia sukurti finansinę paramos sistemą ir remti mikro įmonės, taip pat ir mažas bei vidutinio dydžio įmonės. Vienas iš svarbiausių veiksnių, kalbant apie kultūrą ir kultūros pramonę, yra užtikrinti apsaugą, taip pat intelektinės nusavybės apsaugą teisėkuros prasme tai yra pagrindas šioms pramonės sritims plėtotis. Šiandien turime keletą dokumentų, kuriuos svarstome, siekime pagerinti autorių teisių. Teisės aktus mes pradėjome pirmą reformų paketą, e, taip pat pereisime ir prie antrojo, šiek tiek gilesnio, kuris užtikrins autorių teisų geresnę apsaugą. Ir šis dokumentų paketas nėra susijęs vien tik su autorių teisų apsauga. Jis taip pat yra skirtas kūrybiškumui skatinti kultūros plotmėje. Baigdamas norėčiau pasakyti savo vardu ir Slovakijos, kaip ir mėgaujančios šalies vardu, kultūra yra labai svarbus dalykas ir esmė yra skatinti kūrybiškumą, pasinaudojant visomis priemonėmis ir įrankiais, kurie mums yra turimi. Mes turime užsiimti ekonomiką ir ekonomikos augimu ir negalime pamiršti, kad kultūra yra ne tik mūsų tapatybės dalis, kultūra gali prisidėti prie visų mūsų klėstėjimo. Ačiū. Dėkuoju. už šį žanginį žodį. Mes tęsime savo posėdį. Kalbėjome apie autorių teisės ir autorių teisės. Labai džiugu matyti, kad taryba yra įsipareigojusi ginti kūrybingą Europą ir Europos kultūros paveldą. Taigi mes tikrai atkreipsime dėmesį į jūsų išsakytus pasiūlymus. Mes nepakankamai galbūt dėmesio skiriame kūrybos pramoniai ir jūsų atliekamas darbas yra labai svarbus. Dėkoju, kad atvykote, dėkoju už žanginį žodį. O dabar suteiksiu žodį generalinio direktorato kultūros ir švietimo atstovai, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėmėjai nariai, gerbėmėjai parlamentų e, nariai. Visada didelė garbė dalyvauti tokiuose diskusijose. Pone e, pirmininkė Kosta apriepė nemažai dalykų, aš čia visko nekartosiu. Tik tai norėčiau apsistoti ties keletų klausimų. Kaip sakė pirmininkė iš tikrųjų šie metai yra lūžio metai, turiu galvoje e, viešuo, vieš, viešą diskursą vykstantį ES ir e, pirmininko Junkerio kalbą. E, būtent buvo pasakyta, kad tie kultūros kūrybos sektoriai yra tos mūsų ekonomikos karūnos perlas. Tai tikrai vaizdingas pasakymas ir iš tikrųjų per pastarosius metus mes daug ką padarėm su kultūra ir čia, kaip sakė ponia Kosta, tad pasikeitė politikos kryptis ES lygių ir tai yra esminis lūžis, nes jeigu mes tikrai norim byloti į ES piliečių širdį, tai ne, neužtenka vien kalbėti apie biudžeto deficitą, pinigus ir panašiai, bet ir apie kultūrą. Tad grįžti prie prie e, verčių, prie e, to karūnos perlo, tikrai e, visą tai žavi. Maniau, taip aš tikėjau, kad taip reikalai pakryps ir dabar esu kultūros ir švietimo generalinio direktorato vadovė. Ir tikrai galiu konstatuoti, kad ir, ypač ir kultūros rytyje nemažai kas Mm, vyksta. Dar norėčiau pridurti keletą dalykų. Pirmininkė sakė, aš čia kitais žodžiais tą persakysiu. Dabar įdomu štai kas, kad kultūra dabar nebėra izoliuota ar nėra izoliuota nuo likusio pasaulio. Kultūra yra viso kito pagrindas. Ir uh, Ponas e, Morgano, ponas Venta parengė pranešimus tam klausimui. Kultūra suponuoja mm, kūrybiškumą ir negalima kultūros atsijėti nuo ekonomikos. Jau ilgą laiką mes kažkaip priešindam vome tuos du sektorius, nes būdavo taip, kad e, kūrybos e, sektorių atstovai tiesiog negalėjo gyventi iš kūrinių, jie turėjo dirbti, kad užsidirbtų duoną. Bet ir kita vertus vėlgi buvo atskirtas ekonomikos griežtąją prasme sektorius. Tad e, tas jūsų pranešėjų darbas iš tikrųjų yra įstabus ir norėčiau širdingai už tai padėkoti. Uh, Galiu dabar, aišku, vardyti e, visus veiksmus, kurie įgyvendinami, bet turbūt grįšim dar prie klausimų, prie atsakymų ir apie tai pakalbėsiu tada ir tokiu būdu mes sutaupysim laiko. Tik tai dar porą žodžių dėl skaitmeninės darbo tarkės e, dokumentų paketo. Vienas tas karūnos e, perlų svarbių, kad mes turėtume Mm, sukurti tinkamą e, sistemą. Mm, turiu galvoje pirmąjį mm, skaitmeninės darbo tarkės dokumentų paketą, tai ten galbūt nebuvo geriausių sprendimų numatyta. Ir kartu su atitinkamu komisijos nariu mes tikrai kovojom už tai, kad ta skaitmeninė platforma E, įgytų, suteiktų tam tikrą pridėtinę vertę, kad tai nebūtų formalus tiesiog e, keitimosi, formali keitimosi platforma. Bet dabar jau reikalai pasistumėjo ir manau, kad tikrai mes galėtume eiti toliau kartu. Muzikos pasaulis e, ja, jį labiausia paveikė ta skaitmeninė revoliucija ir jis labiausia pasikeitė. Ir mes kartu su parlamentu, jūsų komitetu bandysim ir toliau uh, tiesiog tirti padėti, tam tikrus bandomuosius projektus įgyvendinti, kaip būtų galima uh, tiesiog sukurti sąlygas, kad muzikos sektorius e, galėtų prisitaikyti prie tų e, pokyčių. Ir čia tikrai pavyzdys, kuris galėtų pasitarnauti ir kitose srityse. Taip mes e, klausysimės jūsų, tad nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta ir tik tai pasakysiu, kad aš tikrai įsiklausysiu į jūsų pasisakymus ir esu pasiruošusi atsakyti į jūs, jūsų visus klausimus. Pirmininkė, labai ačiū, labai ačiū, kad paminėjot keletą svarbių bendrų, bendro visų mūsų projekto dalykų, paminėjot veiklą, paminėjot e, ryšius tarp kultūros ir ekonomikos, e, ko, koordinavimą veiksmų e, juose. Visą tai svarbu. Dabar kaip ketinam dirbti? Mes čia surengėm dviejų teminių grupių atstovų pasisakymus, nes iš tikrųjų buvo daug narių komiteto norinčių pasisakyti. Pirmoji teminė grupė ten e, bus kalbama apie kultūros ir kūrybos sektorių propagavimo strategijos. Pradės e, šios grupės e, pasisakymus ponas Vincent Lepaš, Valonijos viešosios administracijos atstovas ir būtent jis penkias, jam skirsiu penkias minutės pasisakyti apie būtent patirtį sukauptą Valonijoje propaguojant kultūros ir kūrybos sektorius. Tad aš toliau nebekalbėsiu, tad suteiksiu žodį pirmiausia prelegentui, o po to dar kalbės po to ponas Patrik Bloš, e, Prancūzijos e, nacionalinės asamblėjos kultūros komiteto narys. Po to kalbės e, ponia Edite Estrela, ji dirbo Europos komitete Europos parlamente, o dabar ji yra Portugalijos parlamento kultūros e, ir jaunimo komiteto pirmininkė. Ir toliau išklausysim pono Luigi Morgano, mūsų um, parlamento nario e, pranešimo. Tad norėčiau paraginti, kad prelegentai tikrai laikytųsi nustatyto laiko, nekalbėtumėt ilgiau negu penkias minutės. Uh, tik tai aš čia nenutraukinėsiu jūsų, bet tik tai nepamirškit, kad jeigu jūs kalbėsit ilgiau, tai tada kitiems neteks laiko ar teks sutrumpinti. Tad pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Vincent Lepage ir po to tada bus keletas, koment, bus galima pasakyti keletą komentarų ir išklausysim kitų kalbėtojų. Prašom, ponė Vincent Lepage, žodis jums. taip ir kartu ir ekspertai kartu su jumis. Taip. Ačiū ponė pirmininkė, e, e, ponai parlamento nariai, ponios ir ponai. Taip, čia aš pats pirmas e, turiu kalbėti, ne, nelengva, tačiau pasistengsiu. Kūrybiškoji Valonija, e, tai programa, kuri, kuri buvo įgyvendinta 2010 metais tam, kad būtų galima palaikyti kūrybiškumą ir inovacijas e, Valonijos visuomenėje ir ekonomikoje. Ir ta programa įvardyta kaip pavyzdinė. Ir čia aš e, neminėsiu atskirų tų programos elementų, jūs turit prieš akis. O dabar, kas buvo padaryta per tos programos pirmuosius metus, bet mintis buvo ne vien tik tai paremti kūrybos sektorių, bet kūrybos sektoriai buvo laikomi kaip pavyzdys hybridizacijos, kaip tam tikras hybridizacijos šaltinis, e, kūrybos šaltinis kitiems sektoriams. Ir čia dabar aš neminėsiu e, rezultatų, kurie buvo pasiekti per ketverius metus, Bet čia matyti 5000 žmonių, kurie išėjo mokymus, pateiktas skaičius novatoriškų produktų, paslaugų ir skaičius tų mm, startuolių, mažųjų vidutinių įmonių. Tačiau iš tikrųjų gauta, sakykime, ekonominė nauda. Šita programa ir beje, tai labai svarbu pabrėžti, kad tą programą Europos komisija paskelbė pavyzdinę programą, e, būtent kaip Europos vadinamojo kūrybiško regiono e, programa ir čia nuo 2012 metų ir kiek aš prisimenu buvo numatytas finansavimas, iš Europos parlamentas skyrė finansavimą iš e, būtent parengiamiesiems darbams tai Europiniai programai gyventinti. Ir todėl mes tikrai pasiekėm, tiesiog gavom ten tą pavadinimą tokį gerą. Toskanos regionas ir Valonijos regionas buvo paskelbti Europos kūrybiškais regionais. Ir per tą programą mes išbandėm, tiesiog išbandėm naujus metodus, požiūrius. Ir kartu programa mums leido dirbti kartu ir tarptautiniai platmei, turiu galvoje ne vien dirbti kartu su Toskanos regionu, bet ir su kitais ES e, regionais. Dabar dar, dar keletas svarbių dalykų. Kūrybos sektorius mes laikom tokiais, kad ne vien tik tai e, būtent uh, jų, dėl jų poveikio ekonomikai, bet kartu vertinom juos e, jų išlikimo ekonomikos dalimi prasme. Kitos, sakykime, kiti sektoriai e, perka e, produktų iš kūrybos sektorių ir kartu tai leidžia jiems būti no, no, novatoriškiams. Tad mes pasitelkiam idėją konsult biurą E, tiesiog atliko jis e, tam tikrą tyrimą, įvertino, kiek tokių kūrybos sektorių produktų pagaminta buvo e, Valonijos regione ir kaip tai atrodo visame Valonijos ekonomikos audinyje. Tad matyti čia iš tos diagramos, kad kultūros ir kūrybos sektoriai iš tikrųjų turi nemenką dalį o 11 procentų štai pramonės dalis, tai nedaug, ne bet tai vis dėlto gana didelė dalis. Aišku, yra tam tikrų apribojimų, bet čia aš neminėsiu. Toliau kitas svarbus dalykas, tai e, vadinamasis poveikis, išplitimas, e, būtent poveikis, kurį kultūros ir kūrybos sektoriai daro kitiems sektoriams. Uh, E, galime sakyti, kad kultūros e, ir kūrybos sektoriai kuria tam tikras žinias, patirtį, kuri paskleidžiama į kitus sektorius. Ir tada jau galima kalbėti apie, e, be to galima kalbėti ir apie netiesiogį šių sektorių poveikį kit, kit, kitiems ekonomikos sektoriams. Uh, E, ir dėl to, sakykime, galima sakyti, kodėl Valonijos regionas jo pasidarė e, patrauklus e, ekonomikos prasme. Tad, tad čia galima kalbėti būtent apie poveikį, žinių sklaidą, apie tam tikrų regionų susitelkimo centrus, konkurencingumo centrus. Toliau mes mąstėm, kaip būtų galima dirbti su įvairiom dimensijom, e, tiesiog kaip užtikrinti tą sąveiką tarp kultūros ir kūrybos sektorių ir kitų e, ekonomikos sektorių. Čia neužtenka vienos dimensijos. Mes tiesiog orientavomės į e, rezultatą Aš čia turiu knygą, e, nurodysiu e, antraštę internete, ją galima e, atsisiųsdinti PDF pavydalu ir ten apibendrina tai, kas buvo padaryta 15 metais. Tad mes dirbom su kūrybiškais, kūryb, kūrybos tam tikrais įgūdžiais, bendradarbiavimu. Aišku, kūrybos sektoriui labai svarbus yra finansavimas Ir čia vėlgi dar vienas aspektas vadinamųjų tų klasterių ar regionų susitelkimo centrų, būtent kaip susijęti, geriau susijęti kūrybos sektorius, įtraukti juos į tuos regionų susitelkimo centrus, į konkurencingumo centrus, e, kad, kad jie dirbtų su agro e, e, pramonė. E, Tad tokie svarbiausi elementai. Aš čia visko negalėjau, aišku, išsakyti per penkias minutės, bet aš turiu ir daugiau informacijos, o dabar ačiū už jūsų dėmesį. E Netaip e jau blogai. Kalbėjote vos ilgiau negu šešias minutės. Ačiū Jums, ačiū už pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį kitiems. Pirmos e, darbo grupės prelegentams, o kitiems noriu pasakyti, kad jeigu norėsite paklausti ir pasisakyti, tai užpildykite formą. Ir periname prie pirmosios teminės darbo grupės. Pirmas pasisakys e, Patrik Blioš, e, Nacionalinės asamblėjos kultūros komiteto pirmininkas. Ponios ir ponai, kolegos, e, šiandien atstovauju Prancūzijos nacionaliniai asamblėjai. Ir e, mes e, taip pat turime nemažai patirties bendarbiaudami su atitinkam Bundestago komitetu ir e, toks bendarbiavimas yra nepaprastai mums svarbus. Taip pat dėkoju pirmininkiai Silvijai Kostai už kvietimą. Kaip pasakyti, kad mūsų tikslas yra užtikrinti kultūros įvairovę ir įtvirtinti kultūros politiką visuose politikos veiksmuose, kad būtų galima padėti e, aktoriams ir kitiems kūrybinios sektoriaus darbuotojams. Bet reikia suprasti, kad kultūros uh, kultūrinė išraiška nėra tas pats kaip ir kitos prekės, dėl to reikia tam tikrų e, teisinių nuostatų ir mes turime tam tikrą strategiją ir atinkamas apsaugos priemas, kurios galėtų užtikrinti kultūrinės, kultūrinės sektorius plėtoti. Prancūzija e, visuomet gynė tokį požiūrį Europos Sąjungoje ir taip pat e, veikia gana budriai Ir e, Taip pat mes e, gilinamės į tai, kaip atinkamos nuostatos susijusios su kultūra yra įrašytos į transatlantinės partnerystės susitarimą, tiksliau kaip vyksta darybos. Dėl to e, Prancūzija pastaraisiais metais nemažai dirbo, kad paremtų kultūrinį ir kūrybos sektorių. 2016 metais 7 Liepos buvo E, priimtas įstatymas e, dėl kūrybos laisvės, architektūros ir paveldo. E, kas tame įstatymė yra svarbiausia? Įvairovė atsispindi kuriejų ir jų darbų. Mes norime užtikrinti kūrybos laisvę ir taip pat skl menės klaidos laisvę tie dalykai yra labai svarbus ir jie užtikrina, kad nebus pasiduota bandymams įvesti kokios nors cenzūros priemonės ar kontroliuoti e, kultūros. kultūros darbus, kūrinius. Taip pat e, mes e, pritaikėme specialias nedarbo atvejų pagalbos priemonės skirtas kūrybinės sektoriaus darbuotojams. Kitas dalykas e, - visuomeniai skiriamas e, dėmesys įstatymė švietimui, meniam, kultūriniam daugiau bus priemonių numatyta ir taip pat e, pasisakoma įstatymė už tai, kad būtų e, ugdomi nauji kultūros e, kūrinių e, vartotojai Europoje. E, artimumas kultūros vietoms, kultūros centrams visose teritorijose, skaitant kaimo zonas pagal įstatymą, reikia užtikrinti e, prieigą prie kultūros. Taip pat reikia priderinti kultūrą prie naujų vartojimo būdų, prie gyvenimo e, e, ypatybių gyventojų pavyzdžiui, priderinant bibliotekų darbo laiką ar mediatekų darbo laiką. Kitas dalykas e, kūrybinės ir kultūrinės pramonės vystimas. Reikia e, suprasti, kad šis sektorius e, konkuruoja, vyksta labai stipri konkurencinė kova pasaulinio mastu. E, dėl to reikia ypatingą dėmesį skirti kinui, audio vizualiniam sektoriui, e, teatrui, e, dainininkams ir reikia paremti tokių spektaklių, pavyzdžiui, e, statymą, kurie leidžia atsiskleisti įvairia pusėm talentui, muziklų kūrimą reikia paremti, nes tai yra turtina mus kultūrinė prasme. Reikia taip pat pagal įstatymą skatinti kultūros meninį sektorių, reikia užtikrinti didesnį judumą, dinamiškumą, taip pat užtikrinti, kad mm, būtų didesnis e, prieinamos, kad žmonės galėtų lengviau susipažinti su menininkais, su e, meno kūriniais. Ir dar norėčiau pasakyti, kad mes e, E, sukūrėme specialų Europos alijansą meno ir kultūros, kuris galės geriau mums leisti įgyvendinti mūsų siekius. Labai ačiū. E, ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko ir taip pat norėčiau pasveikinti jūs dėl to, kad priėmėte šį statymą, kuris labai svarbus. Dabar norėčiau suteikti žodį Editai Estrelai. Sveika atvykusi pas mus. Jūs atstovaujate kultūros, komunikacijų, jaunimo ir sporto komitetui e, Portugalijos parlamente. Labai ačiū, ačiū bičiuliai buvusiai kolegiai. Noriu pasakyti, kad esu labai susijaudinusi, grįždama į Europos parlamentą, aš labai malonius dešimt metų praleidau čia ir džiaugiuosi, kad galėjau grįžti kaip savo šalies atstovė. Portugalija, mano šalis, yra pavyzdinė šalis, jeigu kalbėsime apie investavimą į kūrybinį sektorių. Mes e, galvojame apie modernę plėtrą, grįstą mokslo kultūra ir inovacijomis. Šis strateginis pasirinkimas leido mums padidinti e, eksportą, taip pat užtikrinti geresnės konkurencinės pozicijas. Kultūros ir kūrybos sektorius Portugalijoje yra trečias e, pagal e, BVP dalį po maisto ir gėrimų sektorių. Kultūra e, kuria tam tikrus produktus ir mes kaip visuomenė vertiname tuos produktus kaip vartojimo prekes. Vartojai ieško įvairovės jie nori kažko išskirtinio, unikalaus. Prieš keletą metų pigus Azijos produktai užplūdo Europą. Ir turėjo užsidaryti, pavyzdžiui, avalinės daug e, įmonių, nes jos negalėjo konkuruoti su Azijos šalimis ir žemomis e, darbo sąnaudomis. Tuo metu žmonės e, pradėjo ieškoti galimybių gaminti aukštesnės kokybės produktus. E, atsirado daug aukštesnės gamos produktų, avalinės pavyzdžiui. Ir visame pasaulyje jie tapo žinomi. E, mes e, pasaulyje antri po italų gaminame batų, mūsų batai yra antri pagal brangumą po italų batų jie yra labai išskirtiniai ir mes prekiaujame pagrindiniuose pasaulio miestuose. Taip pat noriu pakalbėti apie kitą sritį architektūrą. Mūsų architektai yra labai garsus, du yra laimėję Pritska premija, tai yra tas pats, kas Nobelio premija architektūros srityje. Mes e, galvojame, kaip mūsų kultūros sektorius gali e, sukurti papildomą vertę ir taip pat e, prisidėti prie ekonomikos. Atsirado nauja paradigma kultūra, kūrybiškumas siemas su žiniomis ir kultūra yra dalis, žin, priklauso žinių sferai, tapatybei, demokratijai. Žmonės visai neseniai pradėjo pripažinti tai ir tai turi poveikį kultūros socialiniam ekonominiam poveikiui. Bilbao Genhaimo muziejus, pavyzdžiui, yra labai svarbus. Ir miestas tapo žinomas e, visame pasaulyje ir tai leido jam sustiprėti, e, atsikurti, e, nežiūrint fiskalinių suvaržymų, E, įvairios Portugalijos vyriausybės e, bandė įtvirtinti konstitucinės teisės žmonių. Tai yra prieiga prie kultūros, užtikrintas geresnės galimybės lankyti muziejus. E, kai kurie muziejai yra nemokami tam tikromis dienomis, sumažėjo kai kuriais atvejais kainos bilietų pensininkams jaunimui yra ir kitų priemonių. Viena iš naujausių priemonių – E, kuri įdėkta Portugalijoje, yra kultūros ministerijos tai organizavimas. E, medijos dabar patenka jos kompetencija, menininkų statuso klausimai ir e, atitinkamų profesijų, tam tikrų profesijų atstovų veiklą reglamentuoja dabar kultūro, minis, kultūros ministerija. Taip pat skaitmenė televizija plečiasi ir tai atsirado naujų televizijos, daugiau naujų televizijos kanalų ir tai taip pat prisideda prie kultūros plėtros. E, darbuotojai e, gali, visuomenės nariai gali geriau susipažinti su e, knygomis, skaityti, lankyti spektaklius Iki dešimtųjų metų komisija siūlo padidinti biudžetą skirtą kultūrai ir kūrybiniam sektoriui. Tai susijęs su strategija Europa 2020, tai turėtų užtikrinti tvarų augimą, išmanų augimą. Baigdama noriu pasakyti, kad ES turi aktyviai remti kultūros ir kūrybinius sektorius Europoje, reikia užtikrinti, mūsų, kad būsų, būtų išsaugotas mūsų kultūrinis paveldas, mūsų kalbinės ypatybės. Reikia taip pat išsaugoti kultūrinę įvairovę. Ir mes turėtume atsižvelgti į tų, kul, tų sektorių poreikius, į tai, kad jie turi pristengti prie skaitmeninės epochos realybės reikia daugiau uh, užtikrinti platesnę prieigą naujiems vartotojams. Labai dėkoju už įdomų pagrindo pristatymą atremiant iššūkį restruktūrizuoti kultūros ir kūrybos sektorius jūsų įmonėje, taip pat už naujas įžvalgas užimtumo ir inovacijų klausimų. Dabar suteiksiu žodį ponui Luigi Morgano. Jis yra pranešėjas, rengiantis um, pranešimą klausimų uh, dėl nuseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos. Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad per man skirtą laiką tikrai negalėsiu pristatyti uh, pranešimo šiuo svarbiu politikos klausimu, todėl sutelksiu dėmesį į keletą esminių klausimų. Mes be jokios abejonės vadovaujamės duomenimis, rengiant pranešimus ir šį pranešimą. Ir mes stengiamės parengti, apibriežti šio projekto ir projekto įgyvendinimą ir galimybę gauti finansavimą. Politinis šio pasiūlymo tikslas Šį pasiūlymą mes rengiame kartu su pramonės ir mokslinių tyrimų reikalų komitetu. Pradėjome darbą 2010 metais ir supratome, kad būtina skirti dėmesio aukštai kokybei. Ir tuo metu mes paprašėme, kad komisija parengtų ilgalaikį planą skirtą kultūros ir kūrybos sektoriams, kuris būtų naudingas visai Europos Sąjungai. Taigi šiandien mes į šį klausimą žiūrime kaip į vieną esminių Europoje kultūros ir kūrybos sektoriai labai lietai, bet gan stabiliai perima svarbą iš kitų sektorių, kurie praeitie susilaukia daug dėmesio. Kultūros ir kūrybos sektoriai yra priemonės išsaugoti ES kultūros ir kalbinį identitetą. E, šių sektorių pagalba perdodama Europos kultūra, jos aspektai išorniam pasauliu ir būsimoms kartoms. Tai yra labai svarbu Europos ekonomikai ir kultūros bei kūrybos sektoriai yra labai svarbus skatinant augimą Europos Sąjungoje. Žinoma, vykdomos inovacijos ir kitose sektoriuose galima kalbėti apie skaitmenės technologijas bei kitokio tipo technologijas, bet e, žvelgiant į kultūros aspektus, kultūros pramonė yra labai svarbi siekiant sustiprinti ryšius tarp šalių ir su trečiosiomis šalimis. Švelnioji ES gale yra labai svarbi, kalbant apie amatus, apie kultūrą, apie kūrybingumą. Tai yra mūsų turima svarbi švelnioji jėga. Šioms pramonėms mes skiriame daug dėmesio ir tai padėjo mums atremti krizę, su kuria susidurėme. Ypač tai yra svarbu mūsų jaunimui. Jaunimo nedarbas mums puikiai žinoma problema. Mes turime Europoje su šią problemą kovoti. Todėl kokybiškų darbo vietų kūrimas yra labai svarbus. Kultūros ir kūrybos pramonė yra labai svarbi, joje dirba 7,5 procentai europiečių ir milijardai, milijardais eurų šis pramonės sektorius prisideda prie ES ir nacionalinio BVP. Tiesiog noriu pabrėžti, kokie svarbus yra kultūros ir kūrybos sektoriai. Toliau ES reindustrializacija. Taryba ir komisija svarsto šias mintis ir galvoja apie galimybę plėtoti šiuos sektorius ateityje. Žinoma, kalbant apie augimą, investicijas, investicijų gražą, reikia pagalvoti apie daugelį klausimų ir jie yra svarbus ne tik mūsų sektoriui, bet ir turizmo bei skaitmeniniui sektoriui. Kitas labai svarbus klausimas. Daugelis arba vis daugiau jaunuolių nuo 19 iki 24 metų dirba šioje pramonėje ir tai yra svarbus dalykas. Jaunuolių skaičius yra 2,5 karto didesnis nei tų, kurie dirba automobilių pramonės sektoriuje ir penkis kartus didesnis nei kad dirbančiųjų chemijos pramonėje ir du kartus e, didesnis nei kad tų, kurie dirba bankų sektoriuje. Šią pramonę daugiausia sudaro mikro įmonės bei smulkios ir mažos įmonės. Ir tai yra labai svarbi tinklo dalis. Mes turime suvokti, kad 90 procentų darbo jėgos kultūros ir kūrybos sektoriuose dirba, pramon, dirba įmonėse, kuriuose darbuotojų skaičius yra mažesnis negu 9. Mes susidurėme su ekonomikos krize, todėl šios įmonės yra labai svarbios kovojant su krize. Dar keletas svarbių dalykų, pavyzdžiui, švietimas ir mokymai. Šis klausimas taip pat yra nepaprastai svarbus. Mes peržiūrėjome siūlomą apibriežtį mes norime pasirūpinti tuo, kad duomenys būtų aiškinami tinkamai, kad jie atitiktų tam tikrus parametrus, kad būtų skiriamas dėmesys ne tik aukščiausio lygio aspektams. Mes norime užtikrinti, kad įvairūs kultūros renginiai būtų ir toliau rengiami. Mes turime ir toliau vystyti plėtrą, tačiau negalima pamiršti kitų aspektų. Intelektinės nusavybės klausimas, pavyzdžiui. Ir politika, kurios tikslas yra skatinti konkurencingumą ir įgūdžius. Visi šie dalykai yra svarbus kultūros ir kūrybos sektoriams. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, atsiprašau, kad nutraukiau jūs. Jūs tikrai puikiai apibendrinote tai, kas yra nurodyta jūsų pranešime. Pirmiausia, steiksiu žodį nacionalinių parlamentų atstovams, o vėliau ir kitiems Europos parlamento nariams. Izabela Svekman, pirmiausia, prašom. Ačiū, po... ačiū ponė pirmininkė, ačiū už diskusijas. Taip, kai mes kalbam apie kultūros ir kūrybos sektorių, tai aišku, jie turi prisidėti prie kūrybiškumo ir novat, naujovių kūrimo kitose, e, kitose sektoriuose. Taip, Aišku, viskas, sakykime, finansavimas priklauso ir apskritai nuo politikos e, sistemos. Buvo paminėta, sakykime, muzikos sektorius, kiti sektoriai, kuriuos reikia paremti. Toliau, kultūros sklaida, e, nes e, tai, yra, tai išeina kur kas plačiau negu kad nacionalinės kultūros politikos. Tad Labai svarbu šiaip jau numatyti e, finansavimą, sakykime, medijos, bet kita vertus, vėlgi ne, ne vien tik tai senoms e, kultūros kūrinių sklaidos e, formoms. Ir todėl aš pritariu tiems, toms iniciatyvoms, kad būtų galima sukurti bendrą ES platformą tam, kad būtų galima iš tikrųjų e, užtikrinti, jog kūrybos sektoriaus įmonės kartu sukurtų ir naujas kultūros kūrinių sklaidos e, priemonės kanalus. Puikus e, klausimas. Aš esu stikinusi, kad bus tokių, kurie galės į jį atsakyti. Petroliauci iš Italijos. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Man labai malonu šiandien dalyvauti šiame sustikime. Jis yra labai įdomus, man didelė garbė čia būti. Norėčiau starti dėmesį į keletą dalykų. Manau, svarbu sutelkti dėmesį į daugelį klausimų, tačiau muziejai, meno galerijos yra nepaprastai svarbios mes turime pagerinti galimybę lankytis tokiuose institucijose. Kalbant apie kūrybos pramonę, mes daug dėmesio skiriame kūrybai ir naujovėms. Ir tai, kaip žinia, prisideda prie augimo mūsų miestų ir miestelių augimo. Aš taip pat manau, kad yra ir kitų sričių, kurios yra nusipelniusios dėmesio, pavyzdžiui, apleistos vietos, ne tik archeologinės vietovės, bet ir miestai, miesteliai, kuriuose yra apleistų paminklų. Mes turime galvoti apie galimybės atstatyti įvairius sektorius, regionus, pritraukti žmonės, gražinti juos į pramonę. Mes turime pasirūpinti, kad tokios zonos taptų kūrybiškomis, kad jos taptų naujų galimybių, naujos plėtros vietomis, kad jos taip pat gebėtų sukurti daugiau vietų mūsų jaunimui. Taigi toks yra mano raginimas prieš keletą savaičių Italijos Senatas beveik vienbalsiai patvirtino dekretą, kuris leidžia pritaikyti tinkamas priemonės kad būtų išmatuojamos bangos rodant tam tikrus filmus tel, per televiziją. Aš kalbu apie filmus, kurie yra rodomi, transliuojami. Deja, yra tokių filmų, kurie nėra rodomi, nes daugiau dėmesio yra skiriama reklamai. Taigi dabar bus tam tikromis bangomis rodomi tie filmai, kurio tos bangos buvo atlaisvintos. E, kolega iš GUE, prašom. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Η Ελλάδα πάρα... Ačiū ponė pirmininkė. ekonomikos e, sąlygos e, tikrai labai sudėtingos e, Graikijoje, neregėtos jau keletus dešimtmečius. Bet nepaisant to, Graikija vis dėlto stengiasi įveikti iššūkius, kuriuos teikia ekonominė krizė ir sutelkti paėgas tam, kad būtų galima uh, sustiprinti kultūros, švietimo e, įstaigas. Mes tengiamės mobilizuoti, sutelkti pilietinę visuomenę, regioninės ir vietos valdžios institucijas. Šiandien aš norėčiau atskirai paminėti jaunų e, kūrybos sektorių e, atstovų sąlygas. E, ekonominės sąlygos jų yra nepavydėtinos, dažnai tokie jauni kuriejai neranda tiesiog fizinių tai yra pastatų, kuriuose jie galėtų dirbti. Turiu galvoje jaunus aktorius, muzi, muzika, muzik, muzikus. Jie neturi tiesiog patalpų. Tad būtų galima vis dėlto tam tikslui pasitelkti e, apleistus senus pastatus, nebelankomus kino teatrus ir e, sales, tam, kad e, tikrai išjudintume šį ekonomikos sektorių. Be to labai svarbu renkti ir skleisti komunikacijos strategija, per kurią būtų kalbama apie kultūros vertybių sklaidą. Erasmus e, programa gali irgi teikti naujų idėjų, bet tam reikia, kad valstybės narės visiškai prisimtų joms tenkantį vaidmenį, kartu Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai bei regioninės ir vietos valdžios institucijos. Be to reikia uh, E, didinti ES biudžeto e, lėšų skaičių, lėšų numatytų kultūros ir kūrybos sektoriams tam, kad tikrai būtų galima realiai žengti tuos konkrečius žingsnius. Taip, dar e, žaliųjų, žaliųjų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 Flandrijos parlamentas labai daug dėmesio skiria investicijoms į kultūros ir kūrybos sektorių. Mes šiaip jau daug dėmesio skiriam kultūros e, įvairoviai, turiu galvoje tiek pelno, tiek nepelno siekiančius sektorius. Kultūra yra savaime geras dalykas, tačiau neturėtume pamiršti štai ko. Neturėtume pamiršti, kad kai kalbam apie kultūrą, kūrybos sektorius, tai dažniausia kalbam apie įvairių rūšių meną ir ten pelnas nekuriamas. Kita vertus yra ir tokių kultūros kūrybos sektorių, kuriuose sukūriama reali pridėtinė verdė e, visuomeniai. Tad e, norėčiau, kad kultūra nebūtų laikoma automatiška ekonomikos dalimi, tačiau nepriklausomų sektoriumi. Antai Flandrijoje kartu per Frankfurto knygų mugę mes e, paprastai aktyviai dalyvaujam, e, eksponuojam e, knygas pas mus leidžiamas, verstines knygas, tad tai yra labai svarbi platforma mums. Tad tokiu būdu mūsų Flandrijos vyriausybė kuria sąlygas tam, kad būtų galima skatinti ir skleisti mūsų e, kultūros e, kūrybos sektorių e, kūrinius ir mūsų menininkų kūrinius. Labai svarbu suvokti, kad kūrybos darbuotojai ir menininkai yra iš tikrųjų sektoriaus neatsiejama dalis. Pirmininkė, taip mes sutinkam, kad e, visi kultūros ir kūrybos sektoriai yra vienas, galima sakyti, e, sektorius, ir, bet kita vertus reikia sutelkti vis, to sektoriaus visus subjektus. Dabar žodį suteiksiu kitiems prelegentams, Tonijo Degrygo Pietro Kavarelį. Labai ačiū. Labai ačiū už e, prieš tai e, vykusius pasisakymus. Taip, mes žinom, kad kūrybiškos Europos projektai ir panašus uh, tai jiems dažnai pritrūksta lėšų. Mes tikinamės, tikimės didesnių lėšų. Bet kita vertus Europos parlamento kultūros e, komiteto pastangų dėka e, mums pavyko gauti lėšų iš tam tikrų regioninių fondų tam, kad būtų galima ir toliau įgyvendinti projektus susijusius su kultūros ir kūrybos sektorių propagavimu. Tad struktūrinių fondų lėšos paprastai skiriamos valstybėms narėms ir valstybės narės atsako už tai, kaip leidžiamos tų fondų lėšos. Ir klausimas, kiek tos lėšos tinkamai panaudojamos, nes nepamirškim, kad valstybės narės turi numatyti lėšų, e, kovoti, sakykime, su nedarbu, bet kita vertus ir skatinti kultūros bei kūrybos e, sektorius. Man būtų labai įdomu žinoti, ar, fonda, ar tokių fondų lėšos kaip kartu panaudojamos ir tam mano antram paminėtam tikslui. Galbūt komisija irgi galėtų uh, pakomentuoti. Pirmininkė, taip, dabar mes jau sukaupėm pastabas, klausimus. Ir toliau žaliųjų vardų kalbės ponia Triupel. Aš norėčiau grįžti prie pono Junkerio kalbos apie ES padėtį. Buvo kalbama, kad norima kurti vieną bendrą skaitmeninę rinką ir kartu e, sukurti tinkamą atlyginimus, tai yra atlyginimus e, kūrybos sektorių darbuotojams. Mums dabar skubiai reikia štai ko. Mums reikia apibriešties internetinių platformų, per kurias siūlomas tam tikras turinys. Ir ta prasme, tos platformos nėra neutralios, e, neutralios paslaugų teikėjus. E, šiaip jau ir čia iškyla atsakomybės, redakcinės atsakomybės klausimas. Tačiau prasme, tos platformos nėra neutralios. Bet čia vėlgi reikia aiškių apibrieščių, norint apibriežti neutralias platformas ir apibrieštos atsakomybės turinio platformas. Nežinau, e, gal kas nors turėtų tam tikrų minčių ir galėtų atsakyti į šį mano klausimą. Labai ačiū, iš tikrųjų labai svarbi tokia jautri tema. Ačiū, kad paminėjot šį klausimą. Ir dabar turėtume eiti prie antros teminės grupės pasisakymų. Pone Ward. Norėčiau atsakyti į parlamento nario klausimą, kaip būtų galima paremti atskirus menininkus ar smulkes įmonėlės, kurios dirba sunkiomis sąlygomis narystės įvairios, įvairiose organizacijose e, bendradarbiavimas yra vienas būdų. Antai Šiaurės Anglijoje mes turim puikią vietos menininkų, įvairios ryties menininkų organizacija, kuri e, sutelkia, kuri rengia, sakykime, verslo seminarus, e, kuri rengia e, sakykime, konkursus, e, tam, kad atskiriems menininkams nereikėtų vėlgi e, švaistyti laiko. Tad per tokias organizacijas menininkams ir smulkioms įmonėlėms e, tiesiog suteikiama galimybė būti išgirstiems. Ir tai labai pasiteisino tiek miestuose, tiek kaimiškose vietovėse. Noriu pasakyti, kad menininkai, menininkų organizacijos puikiai veikia, sakykime, kooperatyvų pavydalų ar socialinių įmonių pavydalų, kai jos tiesiog randa e, tam tikrų kūrybiškų veikimo formų, sakykime, kai e, kūrė socialinius pastatus, būstus ir panašiai. E, menininkų e, paskata yra kurti. Ir tikrai galima kartais panaudoti turimus išteklius. Ir tada menininkai tikrai labai kūrybingai gali panaudoti tuos išteklius. Antai pasižiūrėkim, kas daroma su buvusiais pramoniniais pastatais, tokie kaip tušti, apleisti pastatai irgi galėtų būti geras kelias į priekį. Ačiū. O dabar galim eiti prie kitos teminės e, grupės narių pasisakymų. Aš pati turiu išvykti į e, vystimosi komitetą, kuriame esu koordinatorė. Atsiprašau už tai. Bet dabar e, suteiksiu žodį pirmiausia ponui Bogdanui Venta. E, jis yra mūsų pranešėjas. Digit, skaitmeninės strategijos klausimais. Po to suteiksiu žodį Heidi Purga, Florin Al Aleksandru Alekse iš Rumunijos ir Herlind Gundelach, Grundelach iš e, Vokietijos. Žodis jums, ponė Vente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Europos e, filmai skaitmeninėje epochoje. Čia jau buvo pateikta tam tikrų pasiūlymų, klaus iš prelegentų ir aš noriu priimti duomen juos. E, Aš esu šešėlinis pranešėjas EPP frakcijos vardu, bet kita vertus politikai ir ekonomikos subjektai ne visada įvertina deramai kultūros ir kūrybos sektorių e, indėlį. Tie sektoriai e, juos skatina e, kūrybiškumas Tai yra savotiškas atsinaujinamasis e, šaltinis, galima sakyti, nuo kurio dažnai nusigrėžta mūsų, mano šalyje. Europos kultūros įvairovė mūsų bendra vertybė, ją reikia saugoti, ją reikia puoselėti. Antai, praėjusio amžiaus dešimtame dešimtmetyje e, buvo, atsirado labai daug e, kūrybų gamybos sektoriaus įmonių, įmonėlių, kuriuose sukurta daug darbo vietų. Ir tai buvo dėl mūsų e, įvairo, įvairovės, e, ekonomikos įvairovės. E, kūrybos sektoriaus įmonės kartu skatina ir informacijos technologijos, sakykime, įmonių sklaidą. Mes turim skatinti savo autorių kūrybiškumą. Ir todėl tokiu būdu visais lygiais galim paremti kūrybos sektoriaus įmonės. Labai svarbu užmėgsti partnerystės ryšius, tam reikia sektoriaus narių, regula, reguliaraus konsultavimuose, kartu reikėtų stebėti tą sektorių, šalinti E, sektoriaus vidinio judumo kliūtis ir skatinti visais lygiais kultūros ir kūrybos sektorius. ES galėtų juos paremti, kad tai prisidėtų prie pageidaujimų tam tikros skripties pokyčių. Antai būtų galima numatyti tinkamą apmokestinimą ar kartu mm, numatyti iniciatyvas, e, kaip būtų galima pasinaudoti įvairių ES fondų lėšomis. Kultūros sektorius atlieka katalizatoriaus vaidmenį. Mm, tad mes tikrai turim šalinti finansavimo kliūtis ir koreguoti, koreguoti apmokestinimą. Toliau e, skaitmeninės platformos, skaitmeninės sistemos, čia jau tą paminėjo ponas e, Venta, čia iškyla autorių teisų klausimas. Norint išlaisvinti kūrybos sektorių potencialą, mes e, tikrai turėtume užtikrinti pirmiausia švietimo ir kultūros aukštą kokybę. Šių sektorių atstovų. E, šiems sektoriams e, vėlgi svarbus yra prieimas prie mm, technologijų. Bet čia ES lygių uh, E, tai yra nedaug ką galima nuveikti, kita vertus tą būtų galima dirbti kartu su valstybėmis narėmis. Labai ačiū, Bogdanai. Toliau pasisakys Heidi Purga, kuri atvyko iš Estijos, ji yra Estijos parlamento kultūros ir švietimo komiteto narė. Prašom. Sveiki visi, aš esu Heidi Purga, atstovauju kultūros reikalų komitetui. Estijos parlamente esu reformų partijos narė, ji e, priklauso Alde šeimai. Norėčiau papasakoti Jums apie kūrybinę pramonę šiandieną Estijoje. Estija sąmoningai plėtoja savo kūrybos pramonę, nuo 2004 metų tai daroma. E, Ir mes matome, kad darbuotojų ir verslo šioje konkrečioje srityje padaugėja per keletą metų. Tuo pačiu metu verslas, e, verslo įmonė sumažėjo. E, taip pat plėtų plėtojama mąstysena e, dizaino srityje, dizaino pramonė plėtojama e, medienos e, pramonės srityje, mašinų tam tikrų gamybos srityje. Infrastruktūra tampa tarsi norma visur. E, žmonės laisvai renkasi paslaugų teikėją, arti savo gyvenamosios aplinkos, e, tai siejama su įvairiomis priežastimis, e, jų mąstysena. Ir kyla klausimas, kaip Estijai išlaikyti kūrybos pramonę centre. Mes grinčiame savo požiūrį trimis ramščiais e, - informuotumas, mokymas, parama startuoliams ir parama plėtrai bei eksportui. Estija. Yeah pirmiausia galvoju apie versliškumą, kai galvoju apie kūrybos pramonę. E, šis sektorius yra labai svarbus kaip ekonomikos sritis, nes tai gali prisidėti prie viso šalies konkurencinės padėties stiprinimo. E, šis sritis taip pat yra susijusi su intelektinė nuosavybė, patentais Organic Estonia, ekologiška Estija, yra nedidelė įmonė, kuri sutelkė žemės ūkio atstovus, mokslininkus, aplinkosaugos specialistus ir tokiu būdu siekiama, e, tos įmonės veiklas siekia sukurti papildomą vertę eksportui. Rengiami įvairi, įvairūs taip pat renginiai, kurie yra naudingi visai šaliai. Kai kuriuose rajonuose skatinama vietos kultūra, akcentuojama regionų svarba, stiprus regionai pritraukia žmonės, turizmo sektorius e, galėtų geriau pasinaudoti kultūros paveldo ir tokiu būdu aukti. E, Talino e, juodųjų naktų kino festivalis ir savaitė visa labai žinomi jau tai seniai rengiamas festivalis, daug privačių investuotojų įsitraukia ir tokiu būdu reikia mažiau valstybinių lėšų. Sėkmės raktas galimybė prisiderinti prie naujų įvairiuose sektoriuose ir tokie renginiai gali prisidėti prie vaizdo, garso ir muzikos sektorių plėtuotės Estijoje. Iššūkiai. technologijų sektorius jau mm, Estijai e, pelnė daug sėkmės, tačiau kūrybinis sektorius apskritai nesivadovauja vien startuolių logiška, reikia ilgalaikio sisteminio vystimos, vystomojo požiūrio, taip pat investicijų. Mm, pradedant e, žemiausių lygmenių. Reikia galvoti, kad investicijos pasteisins tik po daugelio metų. Estija kūrybos pramonė siekia dviejų tikslų. Pirmiausia, užtikrinti tokią padėtį, kai verslas kūrybinės pramonės galės užsitikrinti ekonominę sėkmę rinkos sąlygose. Tai reiškia, kad e, reikia tam tikros e, priemonės skirtos kūrybiniai pramoniai Kitas dalykas - gaminiai ir paslaugos, kurios pardavinėja Estijos įmonės, sukuria papildomą vis didesnę vertę pagal darbuotoją. E, tai svarbu. Ir taip pat dar svarbu prisiminti švietimo svarbą. Švietimas, mokymas mums leidžia geriau suprasti kultūros svarbą. Taip pat vaikai, paaugliai įgyja tam tikrą požiūrį ir taip pat labai svarbu suvokti, kad skirtingi sektoriai turi tarpusavėje bendradarbiauti, sveikatos apsauga, inžinerijos sektorius, kultūra ir panašiai. Reikia pasakyti, kad kultūros sektorius yra įvairios luoksnės, įvairia lypis. Uh, ir reikia, kad jisai galėtų išgyventi konkurencingoje ekonomikoje. Žmonės dabar nebeieško bet kokių produktų, bet jie ieško kažkokių originalių gaminių, kurie sėtųsi su tam tikromis emocijomis ar pasakų tam tikrą istoriją atspindėtų tam tikrus e, aspektus visuomenius. Tai yra uh, tarsi kultūros išraiška ir pramonė bėgant metam sustiprino bendradarbiavimą su valstybė ir valstybė pradėjo tikėti šiuo sektoriumi. Ir parama stabili ganėtinai yra, nežiūrint krizės tačiau dar mes galime daug ką padaryti, užtikrinant geresnį e, bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi, ieškant sponsorių, rėmėjų, teikiant geresnės paslaugas. Labai ačiū Jums, o dabar e, ponas Lorin Aleksandro Aleksė. E, kultūros ir medijų komiteto atstovas. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. E, norėčiau padėkoti už jūsų kvietimą dalyvauti šiame susitikime. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad e, leidote man pasakyti apie, apie e, konsensusą. E, egzistuojanti mūsų valstybėje, kultūros srityje. Ir noriu pristatyti Jums George e, Enesku, e, kuris yra e, žymiausias mūsų kompozitorius. Uh, Jisai mums labai svarbus, jisai buvo kompozitorius, bet taip pat puikus pianistas ir smūkininkas. Jehudi Menuhinas buvo jo mokinys ir jisai sakė, kad tai tas žmogus yra absoliutas, pagal kurį jisai vertina kitų gebėjimus. Tai yra, buvo puikus e, muzikas, visus kom, puikus e, kompozitorius, kuris įtakojo mano visą gyvenimą. Taip sakė Jehudis Menuhinas. Menuhinas. Nuo 58 metų rengiamas jo vardo festivalis, UNESCO festivalis. Ir šis festivalis yra vienas iš didžiausių e, Europoje rengiamų panašių festivalių. Jisai e, trunka 22 dienas ir žmonės gali dalyvauti 58 koncertuose. 58 tūkstančiai bilietų yra parduodama, rengiami ir kiti renginiai tuo pačiu metu, pavyzdžiui, kūrybinis e, Bukareštas, Anė Sofija e, Müter, e, Davidas Geringas, kitų žinomų muzikantų atvyksta, pavyzdžiui, Zubinas Meta, e, Simon e, Rattle, Amsterdamo orkestras, Berlyno filharmonijos orkestras, taip pat Izraelio San, Izraelio San Francisco orkestrai atvyksta į šį festivalį ir Aišku, be paramos e, valstybės negalėtų egzistuoti tas festivalis. 2002 metais buvo priimtas įstatymas dėl šio festivalio finansavimo. Pats prezidentas e, yra globėjas šio festivalio, tačiau e, kultūros ministerija skiria didžiausią dalį finansavimo. Festivalis organizuojamas įvairių ministerijų jos įsitraukė į darbą, bet ne visuomet tai yra labai veiksminga ir nacionalinė televizija ir radijas transliuoja renginius, e, remiant Rumunijos kultūros institucijų. Taip pat e, Arteksim ir Artcube dvi profesinės organizacijos prisideda prie šio uh, festivalio. Jos užsijima kultūrinių renginių organizavimu. Bukarešto savivaldybė taip pat e, dirba aktyviai ir ta formulė e, veikia neblogai, nes kiekvienas daro tai, ką moka geriausiai ir galima numatyti tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, ar KIUP ieško menininko, ar XIM e, pasirašinė sutartis su menininkais. E, šis festivalis labai svarbus Bukareštų ir apskritai Rumunijos įvaizdžiui, kuris labai pagerėjo šio festivalio dėka e, organizuojami ir kiti muzikos renginiai e, kartu su Džordžio Enesko festivaliu. Mes manome, kad toks festivalis galėtų būti kaip modelis gyvenant kultūrinius svarbius E, tikslus rengiant tokius svarbius renginius. Muzika. E, eura, e... Ačiū. Malonu buvo išklausyti kalbos apie muziką. Dabar ponė Gundelach, e, Vokietijos Bundestago kultūros ir medijų komiteto vicepirmininkė, prašom. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už šių diskusijų surengimą. Vokietijoje kultūros ir kūrybos sektoriai yra labai svarbus augimui ir plėtrai užtikrinti. Dabar šie sektoriai išgyvena pokyčius. Skaitminės technologijos plinta, o pastarojo meto krizė taip pat paliko savo pėdsakų. Ir daug kas pasikeitė dėl šios sektoriaus su europinimo. Mes matome, kad atsiranda rinkoje daug suinteresuotų šalių, atsiranda įvairių tarptautinių įmonių ir jos sukuria naujų galimybių, bet taip pat ir naujų atsakomybė bei pareigų suinteresuotoms šalims, politikams ir pilietiniai visuomeniai. 2007 metais federalinė vyriausybė ėmėsi iniciatyvos, kad skatintų kultūros ir kūrybos sektorius. Šios iniciatyvos ėmėsi kultūros ir kūrybos sektorių centras. Tai yra federalinis centras, jo tikslas skatinti kultūros ir kitų sektorių bendradarbiavimą Taip pat šios sektoriaus reklamavimas bei tinklų mesgymas. Centras organizuoja klausimus, stebi įvairias tendencijas vykstančias įvairiose sektoriuose, užmesgia dialogus, taip pat e, vykdo įvairius bandymosius projektus. Nuo 2016 m. sausio 1 dienos buvo paskirtas naujas institutas šio centro pareigoms perimti ir jis pradėjo savo darbą 2016 metų pradžioje ir teiks įvairias paslaugas, kaip pavyzdžiui kurti kultūros ir kūrybos sektorių, kaip jos plėtoti, skatins komunikavimo, taip pat rengs įvairius renginius, daug dėmesio skirs pradedančiams įmonėms, darbo vietoms, taip pat ir kitiems visuomenės klausimams. Taip pat vykdys įvairias iniciatyvas, bandys išvelgti tam tikras tendencijas, perimti gerojo, gerosios praktikos pavyzdžius. Vokietijoje E, federalinės žemės yra atsakingos už kultūros ir kūrybos sektorius ir visos žemės suteikia finansavimo galimybės šiems sektoriams. Tiesą sakant, susiklosti pritaikyta infrastruktūra, kuri remia finansavimą ir jos skirimo kultūros ir kūrybos sektoriams. Hamburgas yra svarbus miestas. Jis yra lyderis, kalbant apie apyvartą ir žmonių skaičių dirbantį šiuose sektoriuose. 2010 metais Hamburgė buvo įsteigta įmonė skatinti kūrybos sektorių šiame mieste. Tai yra pradinis taškas tiems, kas siekia konsultacijų, patarimų ar tam tikrų paslaugų. Buvo sukurtos domenų bazės, teikiančios informaciją apie nekilnojamą turtą, apie finansavimą, finansavimo galimybės. Taip pat yra numatytas konkretiems tikslams pritaikytas finansavimas, visuomeninis finansavimas, konsultacinės paslaugos verslininkams, taip pat savarankiškai dirbantiems, taip pat yra teikiamos paslaugos ir studentams bei baigusiems mokslus, kad jie galėtų patekti į darbo rinką. Taigi laikomasi labai holistinio ir visapimančio požiūrio. Taigi to reikia To būtent ir reikia žmonėms. Kai iniciatyva pasirodė, ji buvo apribota laikė, tačiau Hamburgo valdžia nusprendė tęsti šios programos įgyvendinimą ir remti šios institucijos finansavimą neribotą laiką. Kokiegi yra iššūkiai, mes visi žinome apie juos. Mes turime galvoti apie finansavimo užtikrinimą ir susiskaldimą, kaipgi užtikrinti pakankamą finansavimą kultūros ir kūrybos sektoriams. Labai dažnai bankai neturi žinių, kad išanalizuotų kultūros ir kūrybos sektorių verslo modelius. O atsižvelgiant į šių įmonių įvairovę, labai sunku priimti ir pritaikyti visiems vienodai taikomas priemonės. Deja, kai kurie sektoriai, dėja sektoriai gauna ne vienodą finansavimą. Mūsų tikslas yra skatinti smulkesnės kūrybos iniciatyvas ir projektus bei smulkiuosius menininkus. Dėkoju. Ačiū už įdomų pasisakymą ir įdomias pastabas bei pasiūlymus, kurias išsakėte savo pasisakymo pradž... E, pabaigoje. Taigi, išklausėme dviejų grupių prelegentų ir dabar norėčiau steigti žodį pirmininkaujančio šalies atstovui ir kultūros generaliniam direktoratui. Galbūt norėtumėte sureaguoti į išsakytas pastabas. Dėkuojam pekni, paniai prezidentčka. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai sureaguosiu į viešniaus pasisakymą, ar yra taikomos struktūrinių fondų lėšos, kad būtų remiamo kultūros ir kūrybos pramonė. Aš galiu pasakyti, kad Slovakija yra viena tokių šalių. Mes dabar pradame skirti parmą per integruotą regioninę programą ir skiriame paramą dviejose srityse. Viena yra centralizuotas finansavimas. Mes norime sukurti stambius infrastruktūros projektus, remti kūrybos pramonę, o antroji sritis yra decentralizuotas finansavimas. Šių lėšų pagalba mes norime remti smulkesnius projektus, kuriuos vykdo mikro įmonės. Mes bandome naudoti šias lėšas šiai pramoniai remti. Taip pat buvo užduotas ir kitas klausimas susijęs su autorių teisėmis ir intelektinės nusavybės apsauga. Mes e, turime žinoti, kad Berno konvencija numato teisinį pagrindą Mes vadovaujamės e, šią konvenciją, kuri numato intelektinės teisės, nusaidės teisės apsaugą. Gyvename skaitmeninėme amžiuje, todėl turime galvoti apie tai, kaip veiksmingai užtikrinti autorių teisų apsaugą. Tai yra iššūkis, kuris tenka mums Ir mes turime pasirūpinti, kad tokios nuostatos būtų naudingos autoriams, o nebūtų jiems papildoma našta. Aš manau, kad teisės aktų projektai, kuriuos yra parengusi Europos komisija, yra geras pagrindas ir pradžia diskusijoms, tačiau nueiti dar reikės nemažai kol pasieksime, kad autorių teisės tikrai apsaugotų intelektinę nusavybę ir autorių interesus. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Keletas žodžių apie kultūros ir kūrybos sektorių. Daug buvo paliesta klausimų šią popietę. Labai įdomi diskusija vyko. Dėkuoju visiems už pasisakymus. Aš nemanau, kad šis klausimas susijęs su pinigais yra e, lengviausias. Mes e, esame parengę savo strateginius planus iki 20 metų, dabar turime analizuoti, ką galime realiai nuveikti. Kaip užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos tinkamai, aš manau, tai yra vienas esminių klausimų. Šiuo metu mes uh, kaip tik rūpinamės lėšų išleidimo aspektais. Mes gauname Eurostato duomenis. Iki šiol duomenų skirtų kultūros ir kūrybos sektoriui nebuvo. Dabar jie bus. Kitas dalykas, su kuriuo dirbame, yra vertės grandinės tyrimas. Labai dažnai mes nematome ryšio tarp kūrybos sektoriaus ir inovacinio sektoriaus. Kas yra kultūra, kas yra inovacijos, ne visada lengva apibriežti šitą sąsają. Kristian Eiler e, dažnai kalba apie e, mados pramonę ir sako, kad tai yra viena stambiausių pramonės šakų, bet uh, Vėlgi, mums reikia susitarti dėl apibrėžčių. Mes negalime kalbėti tik apie stambiuosius ir tik apie prancūziškuosius. Aš manau, kad mes turėtume horizontaliau į šiuos klausimus pažiūrėti. Ir aš manau, kad iki sausio mėnesio mes nemažai nuveiksime. Kitas dalykas - kūrybiniai e, mazgai, inkubatoriai, tam tikros vadinamosios ekosistemos, e, visi šie madingi terminai. Turime žinoti, kas vyksta, ir kas pasiteisina. Šiuo metu mes laukiame labai daug įvairių iniciatyvų, kai kurias finansuoja Creative Europe, kitųgi jie nefinansuoja, bet mums yra svarbu žinoti, kas pasiteisina, o kas ne. Kai kurie kalbėjote apie kūrybiškumą, kaipgi išmokti kūrybiškumo, tai yra vienas svarbiausių klausimų Žinome, kad e, turime dešinį ir kairį pusrutulį ir suderinti jų darbą nėra taip paprasta. Mes turime nepamiršti ir švietimo sistemos. Labai dažnai šie klausimai yra e, sprendžiami paprastai tu esi arba kūrybingas arba ne. Bet mes turime paieškoti būdų švietimo sistemoje pasirūpinti vaikų kūrybiškumu mano kartos žmonės tikrai nebuvo mokomi kūrybiškumo. Kai kurie buvo, kiti nėra kūrybingi. Ir kūrybiškumas neėjo į mokymo programą. E, šiek tiek švietimo sistema ir mokymo metodai pasikeitė, bet mes turime ieškoti būdų, e, kurie paskatintų jaunimą būti kūrybiškesniems švietimas, kultūra, naujovės, visi šie dalykai yra susiję ir turi būti svarstomi kartu. Buvo kalbama apie visuomeninį finansavimą. Mes turime galvoti, kaip finansuoti kultūrą, naujoves ir kūrybą kitaip, naujoviškai. mes negalime tik prašyti daugiau lėšų. Ateina laikas, kai lėšos baigėsi. Taigi aš norėčiau, kad mes pagalvotume, kaip būtų galima turimas lėšas naudoti kitaip. Šiandieninėme pasaulyje matome dalymosi, pasikeitimo, mainų kultūrą. Pasaulis labai pasikeitė per pastaruosius 20-30 e, metų. Ir mes turime galvoti kūrybiškai, turime galvoti, ko nori mūsų jaunimas. Žiūrėdama YouTube, matau, kad e, mus domina vieni dalykai, jaunimą domina visai kiti dalykai ir jų kultūros poreikis yra visai kitoks. Todėl labai svarbu įtraukti jaunuolius kur kas aktyviau nei kad buvo daroma iki dabar. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė. kurio mums trūksta, yra tas, kad jaunimo mes nepatraukėme. Jaunimas yra tarsi kažkur kitur. Mes turime tikrai jaunimą įtraukti. Mes taip pat kūrėme jaunų, kūrybingų verslininkų tinklą. Jaunieji verslininkai taip pat yra madingas terminas, labai plačiai naudojamas, tačiau mes turime tuo rūpintis. Ir paskutinis mano žodis. Pradėjome rengtis Europos paveldo metams. 2018 bus tokie metai Ir aš manau, kad visi mes esame svarbus veikiai, turime pasirūpinti tų metų sėkme. Žinoma, mums reikės finansavimo, bet svarbiausia yra imtis naujovių ir parodyti Europą per kūrybinę pusę. Mums reikia naujų komunikacijos, naujų darbo metodų ir būdų. Prieš porą dienų sustikusi buvau su 5000 skautų. Taigi kaip mums patraukti į savo pusę tuos jaunuolius? Nes mes ir jaunuoliai kultūrą matome skirtingai. Mes turime rasti bendrą kalbą manau. Ir kol kas nežinau, kaip tą padaryti. Bent jau man tai dar lieka klausimų. Aš lauksiu jūsų idėjų. Mes jau pradėjome ruoštis šiems metams, nors jie yra numatyti 2018 metais. Europos kultūra yra išskirtinė. Mes turime pasirūpinti, kad ji būtų labiau matoma pasaulyje. Na, sospese. Grazie per il contributo. Una sola cosa, un piccolo esempio piccolo. Taip, buvo e, pateiktas ir klausimas, ir pasisakymų, bet e, buvo toks pavyzdys, e, buvo Šarleman Karolio didžiojo premija, kuri, kuri buvo išdalyta trims jauniems kūrėjams, kurie sukūrė Karoliui didž, didžiajam skirt, skirtus filmus. Tad vėlgi buvo surinktas uh, E, konkursas ir jis tikrai glaudžiai susijęs su Europa. Ir tai tiesiog vienas įdomus pavyzdys. Tad jaunimas aktyviai sudalyvavo šiame konkurse, savotiškame žaidime. Tad toks pavyzdys. Be to, esu visiškai sutinku su mintimi pasakyta apie tai, kad ne visada tinka, ne visada e, lengva tinkamai, e, tai yra ne visada mokama tinkamai kalbėti apie kultūrą jaunimui. Buvo pasakyta mintis apie e, kultūros mokymą švietimo įstaigose ir kitų minčių. Dabar jums leidus norėčiau, kad e, pereitume prie kitos temos ir antros teminės grupės pasisakymų. Būtent e, piliečių įtraukimas į kultūrą, skatinimas to įsitraukimo. Ir norėčiau pirmiausia suteikti žodį poniai Kristinai Damilano. Milano E, Italijos atstoviai, Europos kultūros organizacijų ir valdymo centro atstoviai. Be to, tarp e, pas, pasisakančiųjų e, numatyta žodį suteikti ir ponui Mirčėje Diakonu, mūsų pranešėjui. Nežinau, ar jūs dabar norėtumėt kalbėti, ar pirmą išklausyti ekspertės, o po to jūsų, po, nes jūs turite išeiti, kaip sakėt. Gerai, prašom. Labadiena, ponė pirmininkė, labadiena kolegos. Pirmiausia, labai ačiū, kad mane pasikvietėt į šį renginį, kalbėsiu gimtają italų kalbą, nes tada laikysiuosi ir laiko terminų ir geriau reikščiau mintis. Aš esu parenkusi anglų kalbą mm, savo pasisakymo santraukas, skaidres ir e, taip tada jūs galėsite tai matyti ekranuose, nes aš kalbėsiu apie piliečių įtraukimą į kultūrą ar įsitraukimą. Piliečių įtraukimo į kultūrą skatinimas - tai svarbus klausimas, e, apie tai tikrai svarbu kalbėti ir kodėl. Kodėl mes kalbam apie piliečių įsitraukimo svarbą. Apie tai kalbam todėl, kad duomenys turimi rodo, kad tik nedaug Europos piliečių e, dalyvauja įvairiuose kultūriniuose renginiuose. Vadinasi, galima daryti prielaidą, kad per pastaruosius 50 e, metų kultūros demokratėjimo, e, demokratizėjimo modelis nepasiekė savo tikslų. Tad ES kultūros politikos tikslų tikslas tebe, e, tebe išlieka tikslas ar tikslai e, prieimas ir dalyvavimas kultūros renginiuose, nes e, tai irgi prisideda prie pilietybės be visą kitą ūkdymo. Dabar kaip mes suprantam tą piliečių ar žmonių įtraukimą, ką reiškia šita savoka tai vėlgi to įsitraukimo, įtraukimo dimencija. Čia kalbama apie įvairius, e, įvairialypius e, procesus, e, veiksmus. Ir kaip tik todėl aš norėčiau ir kaip tik pradėti nuo šitos ir kitos savokos, nuo e, dalyvių tiesiog auditorijos, taip galima sakyti, vystimo. E, Tai yra dinamiškas, interaktyvus procesas, kuriame dalyvauja bendruomenės, atskiri bendruomenių e, žmonės. žmonės. Ir dabar kaip matom tą auditorijos e, vystymą? Antai, jei E, užmesgami tam tikri gilesni ryšiai su auditorija, kartu tos auditorijos e, įvairinimas. Dabar e, komisijos kultūros ir švietimo generalinis direktoratas užsakė atlikti tyrimą, per kurį būtų galima įvertinti auditorijos vystimą šios, šio tyrimo tikslas yra toks, kaip mūsų piliečiai kultūrą gali iškelti į tiesiog centrinę vietą. Ir mes dirbom konkrečiose vietose, e, konkrečių atvejų pagrindų. Pirmiausia, tyriam padėti bibliotekose ir kitose vietose, kurios susijusios auditorijų vystimu. Na ir mes atlikom 30 ties, 30 e, atskirų atvejų tyrimus, e, atvejų iš 17 valstybių narių ir tą tyrimą ketinam tęsti iki šių metų pabaigos. Jau iki šiol mums pavyko nustatyti tam tikras tendencijas, kurios e, rodo auditorijos vystimosi padėtį. Taip dabar pasikeitė tam tikra terminologija, mes e, tiesiog pasirinkom kitą terminą, ne prieigą prie kultūros, bet auditorijos vystimą. Nes e, auditorijos vystimas tam tikrais atvejais e, tiesiog persipina su vadinamojo socialinės įtrauk, įtraukties uh, E, veiksmais veikla ir kartu vertinama, kokį poveikį tai daro. Kartu organizacinis poveikis, lyderystė ir kartu vertinam įsitraukimą, aktyvų dalyvavimą bei kitus parametrus. Na ir baigdama noriu pasakyti, paminėti dar porą svarbių dalykų. Visų pirma, kultūros institucijos šiais klausimais negali dirbti vienus pačius. Tiesiog jie nepasitelkia e, mokyklų, e, mokymo, švietimo tikslų, bet čia turiu galvoj ne vien mokyklas, bet ir e, būtent veiklą po mokyklos. Kitas svarbus veiksnys tas, kad nemažai žmonių tiesiog e, iš, po paauglystės praranda tiesiog kultūros tam tikrus įgūdžius ar žinias. Ir svarbu nepamiršti šio aspekto. Tad kultūra tai yra ne vien tik tai kultūros rytis, tai yra viena iš, e, ket, e, iš tvarumo uh, vienas ramščių, ketvirtasis ramstis, mes turėtume kalbėti ir apie kultūros tvarumą. Taip, tikrai labai įdomu buvo išgirsti apie jų, tyr, jūsų tyrimą ir manau, kad bus galima pas, susipažinti su šio tyrimo rezultatais. Mes turim užtikrinti, kad tikrai neišleistume šių paminėtų dalykų iš akių. Na, o dabar žodį suteiksiu mūsų pranešėjui, ponui Mirčėja Diakonu, kuris buvo pranešimo skirto integruotam požiūriui į kultūros paveldą klausimams. Alė atstovas, vicepirmininkas. Ačiū. Taip. Dabar iš pasisakymų suvokiam štai ką, kad e, skirtumas tarp robotų ir žmonių yra kultūra. Ir būtent e, kultūros dėka žmonės yra viršesni už robotus. Todėl iš tikrųjų negalima skirti kultūros ir, ir žmonių. Ir kita vertus vėl negalima siekti tokios idealios ekonomikos neturint kultūros pagrindo. Būtent kultūra suteikia žmonėms viršenybę. Na, o dabar pereikim prie kultūrai skirto pranešimo Mes beje jau greitai baigsim renkti pranešimo tekstą, jis turėtų pasirodyti po dviejų, trijų savaičių. Tas pareng... pranešimas rengiamas skubos tvarka, kadangi jis susijęs su konkrečiais teisės aktais ir jis yra svarbus mums visiems. Tad e, mes tikrai turim gerą galimybę, kadangi mūsų uh, pakviesti prelegentai, tai yra žmonės, kurie, kurie ateityje e, turbūt įdėks ne vieną pranešimo mintį į e, tikrovę. Mes, mes kalbam apie kultūros paveldą e, ir integruotą požiūrį į jį. Tad mes e, rengdami šį pranešimą atsiriamėm į valstybių narių, e, kartu nacionalinių parlamentų e, pranešimus, ataskaitas. Pranešime mes kalbam apie tai, kaip kultūros paveldas gali tiesiog išeiti uh, iš e, valstybių, įveikti valstybinės sienas. Tad visą tai labai svarbu, turint galvoje būsimus kultūros paveldo metus. Tad mes suvokiam, kad kultūros paveldas yra mūsų visų savastis. Bet kita vertus vėlgi matom tokių reiškinių, kurio, kurie kliudo kultūros klaidai, tokių kaip nacionalizmas. 2017 metai tai bus metai, per kuriuos mes aktyviai ruošimės 2018 tiesiams metams, kaip Europos e, kultūros paveldo metams, kartu mąstysim ir apie biudžeto lėšas. Ir mums reikia ir reikės jūsų visų paramos, nes e, Europos kultūros paveldo metų sėkmė priklausys nuo piliečių aktyvumo, nuo vietos regioninių valdžios institucijų, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento Tad dėl šio pranešimo greičiausia bus balsuojama vėliausia gruodžio mėnesį, bet mes e, per tą laiką ir toliau palaikysim glaudžius ryšius su nacionaliniais parlamentais ir tą progą noriu pasveikinti e, Rumunijos parlamento mm, atstovus. Labai malonu jūs matyti, kartu malonu be abejo matyti visus uh, kitus kolegas, e, mus visus vienyje bendras tikslas ir tikiuosi mes jį pasieksim. Tad e, aš norėjau tik tai pasakyti, kad 2018, e, 2018 metai bus mm, paveldo metai ir kiekviena valstybė narė turės progą parodyti geriausius kultūros pavyzdžius. Ir kita vertus, negalima kalbėti apie svarbesnės kultūras ar mažiau svarbes. Mes kalbam apie darnę kultūros erdvę ir manau, kad tikslų pasieksim bendrom jėgom. Labai ačiū. Šį rytą kalbėjome apie komisijos programą, kur yra siūloma kultūros metams. Ir sakėme, kad kitais metais turėtume renktis e, 18-iesiems, kai bus kultūros metai ir traukti reikia visu, visas valstybės narės, ne tik Europos parlamentas turi dalyvauti, bet ir nacionaliniai parlamentai, reikia e, pagalvoti apie skirtingus dalyvavimo lygmenys ir aš norėčiau kreiptis į Jūs, nes tai bus labai svarbus dalykas ir mes turėtume e, turėti Europos apibrėžimą e, to, kas yra paveldas reikia platesnio europinio požiūrio, ne tik nepakanka veiksmų, kurių imasi valstybės narės. Keletą kartų mes, komitetas, prašėme, kad 17 metais ir 18 specialiai būtų skiriamas finansavimas. Nenorime išteklių paimti iš kitų programų, pavyzdžiui, kūrybiška Europa. Mes, e, man regis, užsitikrinome pritarimą komisijos ir tarybos šiam prašymui. Turėtume e, taip pat prašyti jūsų suvaidinti jūsų vaidmenį. Dabar pakviesiu Draganą Matič, kuris vadovauja Slovenijos kultūros, e, parlamento kultūros komitetui. Prašom. Pirmininkė, kolegos. E, Slovenai tikrai e, labai mėgsta kultūrą nuo seno. Matote žemėlapį ir matote, kad e, per istoriją Slovenai priklausė skirtingoms valstybėms, skirtingiems regionams, bet jie e, vis tiek turėjo nacionalinės tapatybės jausmą, nes buvo ta, jie kalbėjo tą pačią kalbą, turėjo tą pačią kultūrinę patirtį kultūra atsispindi ir valiutoje prieš pusę prieš eurą. E, turime mm, aštuonis, aštuonis banknotus, e, kuriuose yra pavaizduoti kultūros sektoriaus atstovai, poetai, rašytojai, dailininkai, skulptoriai, muzikai. Ne vieno politiko ar karo didvyrio nėra. Did, mm, E, tose banknotose pavaizduota. Ir mes turime specialią dieną, e, kuri skirta paminėti mūsų garsiausiam poetui Franz Prešeren. E, ta diena yra išeiginė. Yra speciali kultūrai skirta diena, vasario 8 diena. Taip pat ir kita yra diena, kuri skirta kultūrai, kai galima nemokamai lankytis visose muziejose, tai yra gruodžio trečia diena pat galime pasakyti, kad e, labai e, stiprus yra saviglos sektorius e, Slovenijoje. Maždaug 4900 yra įvairių saviklininkų organizacijų ir kultūros sektorija labai dirba daug darbuotojų. Slovenijoje išleidžiama gal daugiausiai knygų Europoje. E, kiekvienas slovenas maždaug dešimt kartų per metus apsilanko bibliotekoje, per metus e, pasiskolina 12 dienų ir tai yra vienas iš geriausių rodiklių Europoje. Kaip padidinti kultūrinį žmonių dalyvavimą? Slovenijoje netaip lengva atsakyti klaus, į tą klausimą, nes ir taip žmonės yra aktyvūs. Pirmiausia, galbūt reikėtų plėsti kultūrą į kitas sritis, socialinius reikalus, aplinką ir panašiai. Kitas dalykas, reikia mums e, atnaujinti kultūrinės politinės sistemas. Jos nepakankamai greitai reaguoja į naujus iššūkius, į naujas galimybės. Mes turime atsižvelgti į kūrybos sektoriaus e, darbuotojų ir vartotojų poreikius. Reikia paminėti ir ypatingą specialų nevyriausybinį organizacijų vaidmenį kultūros srityje vaidmuo yra labai svarbus, ypač mikro lygmenių. Reikia e, pasakyti, kad jos greičiau reaguoja tuo mikro lygmeniu ir yra tarsi demokratiškesnės. Taip pat e, skatinant piliečių dalyvavimą kultūrinė veikloje, e, labai svarbu priderinti atitinkamas priemonės prie specialių gyventojų grupių. Ir Europos E, sąjungų galėtų, valstybės narės galėtų koordinuoti savo veiklą. Slovenija pateikė vieną pasiūlymą susijusį su naujomis iniciatyvomis skirtomis jaunimo e, įtraukimui kultūrą ir jaunimo judumui. Italija pateikė vieną iniciatyvą, pavyzdžiui, visiems e, jauniems žmonėms, kuriems sukanka 18 metų, būtų išduotas Interrail pasas, kad žmonės galėtų keliauti kitas šalis. Ir mes pasiūlėme papildomai kultūrinį pasą išduoti žmonėms, e, kuriems sueina 18 metų ir kad jie galėtų nemokamai e, lankytis kultūros įstaigose ir aplankyti kultūros paminklus nemokamai. Tai būtų labai svarbus dalykas, tai leistų sustiprinti mums e, žinias kultūrinės. Tai leistų mums ir lengviau pasiekti mūsų bendrų tikslų. Lengviau. Jeigu žmonės, e, būdami dar jauni, pamėgs kultūrą, išlaikys pomėgį iki vėlyvo amžiaus, e, bus labai gerai, reikia tinkamų Europos lygmens priemonių tam. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti ponę Flaviją Pikolinardelį. Ji vadovauja kultūros reikalų komitetui Italijos parlamente, deputatų rūmose. Sveiki, kolegos, nacionalinių parlamento atstovai, kiti svečiai. Norėčiau pakalbėti apie kultūrą ir uh, kūrybos sektorių mano šalyje. Uh, Buvo labai įdomu išgirsti kitų nuomonę. Mes visi žinome, kad e, šių sektorių skatinimas gali sustiprinti verslą ir prisidėti prie mūsų šalių plėtotės. Ir tai yra labai svarbu. Norėčiau pradžioje padėkoti kolegoms iš Europos parlamento kultūros reikalų komiteto, ypač pirmininkiai, poniai Kostai. Dėkuoju už tai, kad jūs siekiate įtvirtinti kultūros aspektą programoje Europa 2020. Mes norime paremti mintį, kad 2018 metai būtų Europos kultūros metai. Tai yra labai svarbu, mes turėtume visi prie to prisidėti. Per pasarysius dviejus metus Italijoje įvyko nemažai svarbių poslinkių, kurie yra susijęs su kultūros skatinimu, kur kas stipresniu negu anksčiau. Kultūros paveldo ministerija skyrė daugiau išteklių negu anksčiau, 37 e, procentais daugiau. Ir dirbama pirmiausiai pagal e, naują sistemą taip pat e, universitetų švietimo ir mokslo ministerija investavo daug lėšų tam, kad būtų įgyventinami nauji projektai, kad jų imtųsi mokytojai ir dėstytojai. Tai turėtų paskatinti inovacijas, kultūros plėtotę ir kultūros plėtotę. 16 metais priimtas taip vadinamas stabilumo įstatymas. Mes, e, kuris yra labai svarbus, kaip sakė kolegos, Italijoje yra e, jauniems žmonėms išduodama kortelė, kai jiems suina 18 metų, kad jie galėtų skirti e, tam tikrą dalį išlaidų kultūrai. Tūkstančiai jaunų žmonių ir paauglių gali susipažinti su kultūros paveldų ir tokiu būdu mes siekėme tarsi e, atkovoti prarastą teritoriją. Taip pat pateiktas įstatymo projektas, kuris svarsto parlamentas dėl skaitimo skatinimo. Jis turėtų sustiprinti bibliotekas, paskatinti žmonės daugiau skaityti. 2014 metais įdėkta tam tikra paskatų sistema, e, kuri numato mokestinės lengvatas už kultūros prekių populiarinimą. Tai labai naudinga, nes tai susijęs su privačiu viešuoju indėliu. Aš esu įsitikinusi, kad Jeigu atsirastų daugiau lėšų, mes galėsime sustiprinti mūsų šalies socialinius aspektus. Įgyventa nemažai sėkmingų projektų kultūros ir vaizdo ir garso sektoriuose. Norėčiau padėkoti Europos komisijai taip pat už tai, kad aktyviai remia projektų finansavimą, dėl e, kurių kreipiamasi. 18 ir 20 metais bus daug dėmesio skiriama kultūrai kaip e, vienam iš svarbiausių atspirties taškų. Tai susijęs su mūsų darbo programa. Mūsų kultūros komitetas šią savaitę svarstys įstatymo projektą, kuris skirtas kūrybiniai pramoniai paremti. E, pirmiausia startuolių aukštųjų technologijų srityje veiklos skatinimui. Dviem procentais daugiau šis sektorius sukūrė gerovės pastaruoju metu ir tai yra tie, ką aš norėjau papasakoti Jums apie patirtį mano šalyje. Mes dirbame su ekonominės plėtros ministerija ir pastebėjome, kad 8 procentais kultūros sektorius išaugo per pastarosius metus, bet mes suprantame, kaip svarbu uh, skaitmeniniai dalykai, skaitmeninė prieiga ir skaitmeninė ekonomika kultūrai ir uh, kūrybos prekiams apskritai. Skaitmenimas mūsų paveldo kuriant bendrąją skaitmenę rinką Europoje, labai svarbus dalykas ir, ir direktyvos projektas dėl vaizdo ir garso paslaugų teikimo yra labai svarbi. Platformų klausimas. Tuo siekiama sustiprinti prieigą jaunimo ir vyresnių žmonių prie vaizdo medžiagos vaizdo garso sektorius labai svarbus ir mes gilinsime dar, gilinsimės dar labiau per ateinančias savaitės. Tai tik tai nedidelė mūsų komiteto darbų dalis kultūros ir kūrybos pramonės ryse. Labai Jums ačiū. Dabar kalbės Džodžikas Severin, kuris vadovauja kultūros ir medijų komitetui Rumunijos senate. Gerbiami kolegos, e, gerbiami organizatoriai, man labai malonu, kad galiu kreiptis į Jūs, e, perdodu sveikinimus už Rumunijos senato vardu ir noriu padėkoti organizatoriams už šią iniciatyvą, už tai, kad e, suteikė galimybę mums susitikti ir pakalbėti su kolegomis iš nacionalinių parlamentų kultūros ir kūrybos sektoriai e, prisideda prie Rumunijos e, įtraukiamo pobūdžio e, vystimosi. Šių sektorių skatimas gali užtikrinti konkurencinę geresnę padėtį, tvarumą konkurencinį. ir pritraukti daugiau investicijų, nes tokiu būdu sukūriama daugiau vertės ir plėtojamas vietos, regionų ir valstybinis lygmuo. E, bet šis sektorius nukentėjo nuo rimtų struktūrinių problemų, kadangi infrastruktūra yra nepakankama ar pasenusi, taip pat trūksta profesionalų e, kultūros e, srityje Kitas, kita problema yra neužtikrinta ateitis, nepakankamas finansavimas kultūros sektoriaus, nepakankami atlyginimai. Kultūros e, ir kūrybos sektoriai minimi vairiose tyrimuose, strategijose tiek e, Europos, tiek nacionalinių lygmenių. Rumunijoje patvirtinta 16-20 metams atitinkama strategija ir mes manome, kad norint paskatinti piliečių dalyvavimą kultūros gyvenime, reikia užtikrinti geresnę priegą prie kultūros infrastruktūros. Kūriant kultūros turinį, vartojant, e, naujos technologijos vaidina. Ypač jau kalbėsime apie tai, kaip jaunimas e, naudojasi kultūros vertybėmis Reikia sukurti e, tinklus, e, internetinės platformas. Tai svarbu, gerbama pirminkė. Aš e, nebenoriu skaityti toliau to savo pasirinkto teksto, nors esu dėkingas tiems, kas jį man padėjo paruošti, bet noriu pasakyti, kad per diskusijas pastebėjau, kalbam apie tokius aspektus, kurių, nuo kurių neturėtume nusigręžti. Kalbam apie kūrybos kultūros sektorių. Kalbama, kad reikia labiau traukti Europos Sąjungą, Europos komisiją, valstybės narės, skleidžiant kultūrą. Jeigu galvojame apie kūrybinius elementus kaip tokius, tai turėtume pasakyti, kad tai yra subjektyvūs elementai. Reikia galvoti apie e, kuriejų genialumą, jų talentą. Ir jeigu mes norime skatinti kultūrą, mes turėtume ne, at, būti atsargus ir nepereiti prie kažkokios korporatyvinės pramoninės kultūros. Nes kitaip mes neatsižvelgsime į kūrybinio sektoriaus ypatingumą. Žinome, kad atskiri genijai sukūrė didžiausius e, meno kūrinius. Mes turime, e, kalbėjome apie centrus tam tikrus e, kultūros. Galime kalbėti apie Florenciją, Katrinos de Medici, ir panašiai, panašiai, bet e, tai atsirado spontaniškai, o ne politikų valia. Mes bandome kartais sukurti kultūrą kaip e, korporatyvinę, korporacijų kultūrą. Reikia atsargiai elgtis, nes kitaip atsiras kažkokie konglomeratai kultūros. Ir tai iš tikrųjų pan, panardins kultūrą, ji ir šiaip nukentėjo nuo skaitmeninės ekonomikos. Mes stumsime e, kultūrą link vidutinybės. Mes turime taip pat užtikrinti e, galimybę žmonėms susipažinti su kultūros vertėmis, bet taip pat sudaryti sąlygas kultūrai plėtotis ir gerbti žmonių talentą, leisti genialumui pasireikšti ir mes turime tai remti. Dėkoju. Ačiū labai už Jūsų pasisakymą. Manau, kad e, mūsų laukia ir didžiulis iššūkis, ir puikiai galimybė įvertinti turimą talentą Ir nepamiršti to, kad menas ir kūryba yra labai ypatingi dalykai. Mes išklausėme labai įdomaus pranešimo, taip pat ir asmeninės patirties. Dabar suteiksiu žodį ponui Hiri Šestank iš Čekijos senato. Jis yra švietimo mokslo kultūros žmogaus teisų ir peticijų komiteto vicepirmininkas. Prašom. Ačiū. Ponios, ponios ir ponai, kūrybos pramonė ir pagalba kūrybos pramonė yra labai svarbi. Aš noriu paminėti keletą problemų, kurios kamuoja buvusias komunistinės šalis bei tų šalių kūrybos sektorius. Sąsaja tarp kultūros ir laisvės yra labai didelė. Jeigu mes nutraukiame švietimo ir kultūros testinumą 50 metų, ką patyrė Europa, Centrinė Europa, Tai sukuria daugybę problemų piliečiams ir kultūrai. Ir tą mes matome praėjus daugelį metų po Berlyno sienos žlugimo. Ir mes kalbame apie miestus ir miestelius, kuriuose kultūra buvo užgniaužta sovietų valdžios. Todėl nėra likę tradicijų tarp senų pagyvenusių žmonių ir jaunuolių, ne, nebeperdodamos tradicijos. Populiarioji kultūra nukentėjo dėl globalizacijos. Ir mes dabar matome tam tikrą kultūrinį miksą arba mišinį. Daug kultūringų, kūrybingų žmonių išvyksta į didelius miestus, kuriuose jų laukia didesnės galimybės realizuoti savo turimą potencialą. Mes nematome savo kultūrinių šaknų ir jas prarandame laikui bėgant. Šalis buvo niokojamos tarybų valdžios ištisus dešimtmečius. Ir reikėtų, kalbant šiuo klausimu, nepamiršti vieno svarbus dalyko. Yra netokių ir mažų regionų, kurių gyventojai, pirminiai gyventojai buvo išvaryti. Tie gyventojai turėjo savo kultūrą, ją kūrė ištisus šimtmečius. Ir ta kultūra yra svarbi, ją puoselėja šimtai tūkstančių milijonai žmonių Čekijoje. Aš kalbu apie Čekoslovakijos vokiečius, pavyzdžiui, panašių įvykių įvyko Balkanuose, Vengrijoje, Lenkijoje, Negalime pamiršti ir žydų kultūros, kuri nustojo galiojusi ir gyvavusi Europoje po antrojo pasaulinio karo. Ištisi miestai nustojo gyvavę. Ir dėja, dėl tokių veiksmų paženklinti yra ištisi regionai. Ir to žaizdos iki šiol nėra sugijusios. Žmonės iš kitur buvo atkelti į tuos ištuštėjusius regionus. Žmonės iš kitų šalių, iš kitų tradicijų arba žmonės be jokių tradicijų arba žmonės puoselėje skirtingas, kitokias tradicijas ir niekaip nesusijęs su savo nauja gyvenamąją vietą. Taigi tokių žaizdų dar yra. Yra žmonių, kurie nesidomi uh, E, viešosiomis erdvėmis jaunimui tai nerūpi. Ir ko, kaipgi atrodo ta viešoji erdvė. Pastatai griūva, kapinės neprižiūrimos, prižiūri vos keli išlikę e, mirusiųjų palikuoniai. Mes turime saugoti paveldą. Aukos vis dar yra gyvos, mes negalime nematyti šių negyjančių žaizdų kultūriškai turtingos zonos tapo beveidėmis ir belaikėmis. Šalis, kurios neturėjo tokios patirties, nesuvokė šio klausimo sudėtingumo. Mes susitinkame, kad kalbėtume apie iniciatyvas, priemonės ir galimus kelius, kaip paraginti žmonės įsijungti į kultūros ir kūrybos sektorius. Ir aš manau, kad šiuose diskusijose mano paminėtas klausimas nusipelno dėmesio, jis yra svarbus, nes jis yra Europos kultūros dalis. Dėkoju. Jūs esate visiškai teisus. Tai yra europinis reiškinys, e, kurį reikia svarstyti. Žinoma, kad e, realybė e, skiriasi Europoje, vietiniai aspektai yra svarbus, Ir visi šie klausimai turi būti keliami Europos kultūros metais. Ir aš matau, kad mes prieėmė prie prelegentų pasisakymų pabaigos. Yra du norintis, kiek matau, kolegos pasisakyti. Jeigu bus norinčių daugiau, prašom tą aiškiai parodyti. Dabar porai minučių steiksiu žodį Anai Vilstrom iš Švedijos parlamento socialdemokratų partija. Labai ačiū. Pirmiausia, labai ačiū už tokius tikrai įdomius pasisakymus. Aš turiu specifinį klausimą susijusi su mm, kultūros paveldo skaitmeninimu. Ar ES lygių yra koks nors pasiūlymas susijęs su skaitmeniniu pagrindu. Turiu galvoje e, struktūras tam, kad būtų galima e, skai, skaitmeninti kultūros paveldą. Ir jeigu taip, tai tada kaip skai, suskaitmenintą medžiagą turinį galima padaryti prieinamesnį, ar ją dalytis, kaip būtų galima atverti duris mokslininkams, tyrėjams, visuomeniai. Nes ir kita vertus, ar yra tam tikrų priemonių, E, kuriomis e, vėlgi būtų galima e, užtikrinti. Tai yra, tai yra dėl tam tikros suskaitmenintos medžiagos atskirų objektų saveikumo. Ar yra kas nors jau padaryta šioje srityje? Ačiū. Suzana Bandizova iš Čekijos Alde frakcijos atstovė. Ačiū. Pirmininkė, ponius ir ponai. Norėčiau padėkoti Jums, pirmiausia, ponė pirmininkė, už kvietimą sudalyvauti šiame susitikime. Taip pat norėčiau padėkoti Terezai Pisetovai iš Čekijos Senato kuri sudarė mums galimybės apsilankyti čia Europos parlamente. Aš norėčiau pasidalinti su jumis keliomis svarbiamis, mano nuomonė, idėjomis. Pirmoji, tokiu prieštaringu klausimu, yra susijusi su migrantų vaikų klausimų, nelydimų mažamečių vaikų klausimų. 78 daugybė pabėgėlių vaikų yra nelydimi nepilnamečiai. Mes turime padėti tiems vaikams, jie turi būti registruojami, jie neturėtų pasimesti nuo savo vaikų, negalima atskirti jų nuo, savo, nuo tėvų, nes kyla grėsmė išnaudoti tokius vaikus. Atsiprašau, bet noriu pasinaudoti šią galimybę ir paraginti visus pagalvoti apie nelydimų nepilnamečių padėtį. Kitas dalykas yra susijęs su tuo, ką sakė ponė Kosta. Mes turėtume tiesti tiltus, o nestatyti sienas. Mes žinome, kad kultūra suvienyje um, tautas, muzika greuna sienas. Čekija turi puikių kompozitorių, Smetana Genadič, kaip ir žinoma kitose tautose yra didžių muzikų. Būdama vaiku stebėdavau Eurovizijos transliacijas per televiziją. Buvo rodomi geriausi dainininkai. Ir aš manau, kad šis konkursas yra geras, jis skatina vieningos Europos idėją. Visiems mums reikia meilės, draugystės ir kultūros. randame pinigų ginklams įsigyti, manau, galime rasti pinigų ir tarptautiniams konkursams ir koncertams rengti. Aš manau, kad tai būtų puikus indėlis prie Europos kultūros paveldo metų. Ir aš tikiuosi, kad ši mintis pasitarnaus kaip įkvėpimas ir mes galėsime pasimėgauti tuo koncertu. Ačiū uždėmesi ir visiems jums linkiu sėkmės. E Ačiū. Labai puikia žinutę pasiuntėte. Turime kolegą Sadrovą iš Slovakijos vicepirmininkę. Prašom. Trys Čekijos atstovai kalba vienas po kito, tai nėra atsitiktinumas. Labai džiaugiuosi matydama kolegas iš Čekijos parlamento, iš Senato. Kultūra mus apjungia ir suvienyje. Tačiau Europos parlamente mes turime kovoti už finansinės lėšas. Šiam komitetui vadovauja ponė pirmininkė ir ji visuomet stengiasi rasti finansinių lėšų, kad būtų apsaugotas kultūrinis paveldas ir būtų gyvendinami nauji projektai. Aš labai džiaugiuosi, kad e, dešimtmetį jau švenčiame Liuks kino filmų apdovanojimu. Šis festivalis apdovanoja Europos geriausius kino darbus. Ir Būtų puiku bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais remiant Europos kiną. Europos kultūros paveldo metai yra svarbus, mes bendradarbiausime, tęsime bendradarbiavimą. Bendro koncerto konkurso idėja yra labai gera. Aš Žinau, kad yra rengiami kiti pasiūlymai ir projektus. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad kalbėjote apie kino pramonės skaitmeninimą. Šis klausimas yra plačiai aptarinėjamas ir Čekijoje. Be jokios abejonės skaitmeninimas yra susijęs su originalių kūrinių kokybės išsaugojimu. Kalbant apie vaikus ir nepilnamečius, nelydimus vaikus e, stovyklose, Taip, aš ir pati, ir ponė Kirsten e, esame grupės skirtos pabėgėlių vaikų klausimams spręsti narės. Mes kalbame apie šią problemą. Taigi ačiū Jums už Jūsų pateiktą informaciją ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju kolegiai Šedrovai. Taip, labai svarbu nepamiršti bendro mūsų įsipareigojimo nepilnamečiams. Šiandien mes tikrai visi esame įsipareigoję spręsti nelydimų mažamečių klausimą Europoje. Esame įsteigę tą tarp frakcinę grupę nepilnamečių vaikų klausimams ir ši grupė aptarė, apjungia įvairių frakcijų atstovus, tiek vyrus, tiek moteris ir mes stengiamės pasirūpinti šiais klausimais ir šioje grupėje. Tai yra nepaprastai svarbu. Ponas Blioš, prašom. Oui, merci de me redonner la parole. Ačiū, kad suteikėt žodį. Neketinau kalbėti antrą kartą, tačiau e, kai kas man įstrigo Čekijos kolegės pasisakymas. Kodėl čia dabar Prancūzija šiaip jau tarsi įvardyjama e, susi, tai susijęs su nelydimų uh, E, ne, nelydimų nepilnamečių klausimų. Nes aš pats žinau, kad, sakykime, Paryžiaus e, merija skiria labai daug e, lėšų skiria tam, kad būtų galima apsaugoti nelydimus nepilnamečius, užbėgant įvairioms grėsmėms už akių. Tad jūs žinot, kokiom sąlygom tai buvo daroma. Ir kaip tik todėl aš ir paprašiau žodžio, nes e, prisipažinsiu, nesupratau, kodėl dabar Prancūzija čia e, šiaip jau tarsi ją rodomas pirštas e, Europos politikos kontekste, tai, su, tai ryšium su nelintimais nepilnamečiai. Norėčiau atiduoti žodį kolegijai, tačiau nelydimų nepilnamečių klausimas yra probleminis daugelį šalių. Kalba eina apie tūkstančius vaikų, e, ne vieno iš mūsų nėra be nuodėmės. Tai yra svarbus klausimas. E, Italija taip pat yra priemusi 150 tūkstančių pabėgėlių. Ir mes neturėtume dabar demonstruoti šovinizmo, nes taip pri, prieštarauja mūsų veiklai. Žinoma, kad situacija ES šalise skiriasi, kalė dabar yra diskusijų objektas, tačiau buvo prašoma labiau pripažinti susiklošusią situaciją Ačiū. Aš norėčiau tiesiog sureaguoti. Tikrai aš neketinau jūsų kaltinti Prancūzijos, kad jūs neteisingai elgėtės. Ne, priešingai, mes turėtume jums padėti. E, padėti pasirūpinti nelydimais e, vaikais. Mes turėtume ieškoti bendrų galimybių, kaip galėtume jūs paremti. Ačiū, tikiuosi supratote. Juste, c'est pas vous que je répondais. Ne, bet čia ne į jūsų pasisakymą reagavau. Reagavau e, į Čekijos e, parlamento atstovo, ar, e, atstovės pasisakymą. Aš čia tiesiog ne į jūsų žodžius reagavau. Noriu jūs patikinti. Atsiprašau. Maniau, kad e, norėjote toliau aptarti šitą klausimą. Bet e, galime pasidžiaugti, ką nuveikėme Europos parlamente. Mūsų komiteto iniciatyva mes patvirtinome keletą svarbių rezoliucijų skirtų pabėgėliams ir nepilnamečiams. Pirmoji rezoliucija reaguoja į dabartinę situaciją. Tik 2 procentai humanitarnės pagalbos, ir aš kalbu apie pabėgėlius, kurie jau ir nėra ES, yra skiriami švietimo galimybių užtikrinimui vaikams. Mes žinome, kad kai kurie vaikai gyvena pasibaisėtinomis sąlygomis. Yra vaikų, kurios priim, kurie yra priimti jo Libijoje ar kitose šalise, kuriuose, kurios yra mažiau turtingos nei ES narės. Kartu su vystimosi komitetu mes prieėmėme rezoliuciją ir susitarėme dėl daugiau negu 150 milijonų eurų. Šis skaičius galbūt ir labai mažas atrodo, bet tai yra mūsų pastangos siekiant numatyti didesnės lėšas. Yra daug problemų konflikto zonose, radikalėjimo problemas ir Europos parlamentas patvirtino savo rezoliuciją. Daugelis šalių veikia gan aktyviai ir mes, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, turėtume raginti vyriausybės pasirūpinti, kad neprarastume šios kartos. Šie vaikai turi gauti išsilavinimą, jiems turi būti steigta galimybė lankyti universitetą. Mes turime pasirūpinti, kad jauni pabėgėliai turėtų galimybę lankyti universitetus. Euromed priima tuos jaunus žmonės be jų pagalbos e, jaunimas net neturėtų galimybę studijuoti. Vyko rektorių konferencija nacionaliniu lygiu, buvo įtrauktos įvairios asociacijos. Taigi mes e, iš tiesų dedame priemo, imamės priemonių dėl naujos kartos. Mes nenorėtume e, tvirtovės Europos įvaizdžio įsikipti. Žinoma, turime gerbti teisinę viršenybę, bet e, mus neramina tai, kad dažnai nepilnamečiai, kaip jūs ir sakote, nesusilaukia apsaugos. Ne visuomet yra laikomasi tarptautinių konvencijų, kurias yra pasirašysios šalės džiulį, e, po to dar viena kolega ir perėsime prie išvadų. Taip, dėl nelydimų vaikų ir dėl padėties Kalė e, ir Dunkerk. Aš lankiausi ten tris kartus. Kultūra, mano nuomonė, gali atlikti labai svarbu vaidmenį, užmesgant ryšius su žmonėmis, kuriems netaip pasisekė. Aš turiu menyje benamius ar pabėgėlius, kurie atvyko pas mus po labai ilgos kelionės. Aš labai didžiuojuosi mūsų atliekamu darbu, bet kaip parlamentarė iš Didžiosios Britanijos turiu pasakyti, kad nesididžiuoju savo šalimi. Liūdna, kad mūsų šalių vyriausybės nesidalina naštą vienodai ir ne visuomet daro viską, ką gali. Aš lankiausi kalė ir Dankerke Ir mane tikrai nustebino nevyriausybinės organizacijos savanoriai ir mokytojai, kurie savo laiku, laisvų nuo darbo laiku, dėsto pamokas ne tik anglų kalbos, bet ir geografijos, tiksliųjų mokslų, šokio ir taip toliau. Bandoma kurti mokyklas. Taigi, kai vyriausybės nesima priemonių, priemonių imasi žmonės ir jie pasitelkia kultūrą, kultūrinį dialogą, kad suteiktų tiems vaikams ir žmonėms galimybės išsikalbėti, papasakoti savo istoriją ir jaustis vertingiams. Ir leisti jiems pasijusti oriai. Mes turime pripažinti, kad iš tiesų mums nepavyko padaryti tą, ką reikėjo. Vietoj mūsų dirba nevyriausybinės organizacijos, jos naudojasi kultūrą ir tai padeda žmonėms pasijusti žmonėmis. Mes sudarėme su solidarumo krize, o ne pabėgėlių krize. Man tai visiškai aišku. Interroga le nostre coscienze, le nostre, le nostre istituzioni. Taip, iš tikrųjų kalbam apie mūsų pačių sąžinę, apie institucijų, politikų indėlį. Ir mūsų kultūros švietimo komiteto uždavinys irgi nepamiršti to. Nes žmogiškumas yra irgi labai svarbi kultūrinė vertybė ir mes tikrai turėtume suvokti. Labai ačiū už jūsų pasisakymus. Nežinau, ar man pavyks apibendrinti visą tai, kas buvo pasakyta. Nežinau, ar būtų daugiau kolegų norinčių kalbėti. Aš nesistengsiu dabar apibendrinti, susintetinti visko, kas buvo pasakyta, tik tai apsistosiu ties keliais konkrečiais klausimais ir mintimis. Ar vienas dalykas atkreipė dėmesį, kad kultūr, kultūros, kultūros prekis, mm, jos neturėtų būti siejamos su tam tikrais reikalavimais. Mes kalbam, kultūros prekis yra savai, tai yra, tai yra kultūra. Tai yra jos svarbios e, kultūros, kultūrinių teisių kontekste. Kultūra yra Beje, teisė į kultūrą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių ir suprantama, reikia sukurti galimybės, kad ta laisvė galėtų skleistis. Mes tuo turėtume rūpintis. Mes turėtume demokratiškai vertinti kultūrą, plėsti kultūrą, kuo labiau daryti ją prieinamesnę visiems. Ir sutinku su ekspertais, kad prieiga prie kultūros tai ne vien tik tai žiūrovai, auditorijos kažkokios, tai yra tiesiog e, žmonių e, įsitraukimo užtikrinimas. Taip, suprantama, mes turim plėsti galimybę būtent e, vystyti, plėsti kultūrą ir šiame kontekste jaunimo mokymas, labai, švietimas labai svarbus. Antai Italija, Švedija, kitos šalis yra sukaupusios šios ryties pavyzdžių. Pavyzdžių rodančių, kad e, vaikai iš e, tokių visuomenės vos nepakraščių pasidaro operos dainininkais ir panašiai. Bet to svarbus yra ir mokyklų vaidmuo. Mes turėtume tiesiog atverti galimybės. Teisingai Džiulija sakė, kad e, tikrai tai labai svarbu šiandien, tai svarbu mūsų piliečiams ir labai svarbu padaryti piliečius aktyvesnius. Bet to labai svarbus žmonių dalyvavimas, žmonių įsitraukimas į kultūros procesą. Kultūra ir kūrybos sektorius, kultūros ir kūrybos sektorius ar sektoriai. Jiems tenka skaitmeninio amžiaus iššūkių nemažai, didelių. Ir kai kalbam apie audiovizualinį sektorių. Tai, tai kartu ir kultūros e, sektoriuje yra labai daug naujovių. Tad mes apie tai galim kalbėti ekonomikos terminais kartu socialiniais terminais. Galim kalbėti apie kultūros ir kūrybos sektorių poveikį, e, išplintamai poveikį e, kitiems sektoriams. Tad čia mums tenkantis e, iššūkis yra ugdyti kultūros įgūdžius, bet kartu reikėtų ir įvertinti, suvokti, kokių kultūros įgūdžių jau yra sukaupta mūsų žemynė. Paminėtina muzika yra tikrai labai geros kultūros e, vadybos patirties ne vienoje šalyje. Buvo šalių, kuriuose E, buvo stagnuojama konservatyvaus požiūrio laikomasi, dabar reikalai juda į priekį. Antai Ekon, tarptautinis muziejų tinklas ir matom, kiek jaunimo turi nemažai muzie muziejų vadybos įgūdžių. Bet kita vertus, tokius įgūdžius mes turėtume ugdyti. Visa tai yra labai svarbu, visa tai įdomu ir svarbu. Ekspertas iš Valonijos kalbėjo apie valdymą, apie bendrą kūrinių kūrimą, tai naujos profesinės sąlygos, e, savokos. Ir Tai iš tikrųjų tokios tendencijos tik sustiprės, kai prie, jau žengsime į Europos kultūros paveldo metus. Kai kurie matėm, kaip pasikeitė miestai, kaip pasikeitė ištisi regionai. Tad labai svarbu Mm, labai svarbu nepamiršti, kaipgi tokie miestai kaip Liverpoolis, Glasgowas e, tiesiog permastė savo, savo pramoninių miestų mm, mm, epochą ir pasidarė e, aukštos kultūros miestais. Tai, aišku, buvo iš dalies ir mm, Europos fondų lėšų Ehm, bet kartu ir Europos parlamento darbų. Dabar buvo paminėti struktūriniai fondai, tai yra vis dėlto biudžeto, biudžeto eilučių, kurios e, numato lėšų kūrybiškai Europai ir su jie susijusiems projektams remti. Galima, sakykime, numatyti studijų, mm, dotacijų mm, ar tam tikrų voucherių vadinamųjų, e, kitokių dalykų. Bet kita vertus kalbam apie pinigus, kurie investuojami į kultūros tvarumą. Tačiau yra daugybė iššūkių. Toliau, kultūros paveldas labai svarbu įvertinti ir suvokti kultūros paveldo vertę. Ir čia vienas tenkančių išbandymų, tai e, kultūros įmonių, kultūros sektoriaus e, internacionalizavimas. Bet tai yra geri pavyzdžiai, geras pavyzdys. Ir galima paminėti tokių pavyzdžių. Antai aš domėjausi šiuo klausimu prieš porą metų ir man pavyko nustatyti, kad buvo Europos tinklas, tai buvo ne vien tik tai mokslo muziejų tinklas, bet kartu mm, tas tinklas apriepia ir mm, tam tikras struktūras, e, kurios buvo panaudojamos žmonių mokymui, tiesiog įvairių mokslo disciplinų sklaidai. atsiprašau, pamiršau pavadinimą e, projekto. E, kreipiausi į kolegas mūsų e, kultūros paveldo skaitmeninimas, Digital Humanities ar panašiai, ten panašaus pavadinimo projektas. Iš tikrųjų, čia e, kalbam apie ne vien tik tai Europos, bet ir tarptautinius e, mokslo tyrimo institutus, Ir pagal Horizonto 2020 programą e, numatytas finansavimas tokių organizacijų veiklai. Tad e, tai yra tikrai e, nemenkas įsipareigojimas paveldo atžvilgių. Antai Erasmus programa yra Horizontas 2020 Yra Europos skaitmeninė darbo atvarkė, yra nacionalinės skaitmeninės darbo atvarkės, bet to turim struktūrinių fondų. Ir kartu e, komisijos e, generalinis direktoratas Connect vėlgi turi tam tikrą struktūrą, kuri prieinama ES valstybėms ir Europos valstybėms. E, būtent e, vėlgi remiamos e, paveldą skatinančios iniciatyvos. Antai Siliteka net tinklas paminėtinas, kuris veikia Europoje ir tikrai pasiteisino daugeliu atžvilgių. O dabar, kai buvo mm, minima antrojo pasaulinio karo pabaiga, pabaigos 70-metis buvo parengtas labai įdomus projektas, e, kuriame dalyvavo, tai yra vėlgi, kurie, kuriame dalyvavo savotiškai ir visos iki tol, prieš tai, per antrąjį pasaulinį karą, viena prieš kitą kovojusios šalis, jos pateikė informacijos. Tai tikrai uh, buvo e, tokia gera mintis, kuri dabar jau geriau apibriešta. Ir matėm, kaip e, tame projekte iš tikrųjų aktyviai dalyvavo ir jaunimas. Nes buvo kalbama apie Europos istoriją. Tad dabar kalbam apie kultūros paveldą. Kultūros ir kūrybos sektorius. Turim kitus dalykus, bet aišku, mūsų darbai ties tuo ir nesibaigs. Mes, aišku, turėsim apsispręsti kartu su pramonės komitetu, turėsim pagaliau iškristalizuoti mūsų rengiamą pranešimą skirtą kultūros paveldui. Bet labai svarbu, kad pramonės tiesiog atvertų duris ir kultūros ir kūrybos sektorių įnašui. Be to, turėtume kartu ir pasižiūrėti į būtent lėšas, kurios skiriamos plačiai juoš šio ryšio sklaidai, paieškoti vėlgi paskolų, kurios būtų numatomos kultūros ir kūrybos sektoriams. Čia dabar atrinkti įvairių tų sektorių e, tam tikros institucijos, bet e, vėlgi dabar matysim, kaip e, vis dėlto koks dėmesys bus ir toliau skiriamas šiems sektoriams. Visa tai bus daroma su kitais veiksmais. Pirmiausia, kultūros kūrybos e, institucijų pajėgumų kūrimas, parama šioms dalyjantis kompetenciją, keičiantis ekspertų žiniomis. Tai vienas rytis. Kitas rytis kurią norėčiau paminėti. Nereikėtų pamiršti ir to, kas daroma e, nacionaliniu lygiu. Antai mes kalbam apie gynybos politiką, užsienio reikalų politiką, imigraciją ir panašiai. Bet kita vertus, norėdami pasiekti tų sričių politikos rezultatų, tai vėlgi nereikėtų išleisti iš akių mokslo tyrimų, uh, E, skaitmeninimo kultūros ir kūrybos sektorių. Kol kas visa tai dar savotiškas skeletas, bet kita vertus komisija jau pateikė konkrečių pasiūlymų tą linkme ir mes parlamente turėtume irgi pasiekti tuo pavyzdžiu, nes tai yra mums visiems svarbu, tai svarbu jaunimui, nes juk turim įvairių platformų Man tai e, vėlgi toks e, klausimas, kuris buvo paminėtas dėl e, redakcinės atsakomybės už turinį, kuris pateikiamas per įvairias platformas. Mes turėtume užtikrinti autorių teisių taisyklės nepilnamečių, žiūrovų ar asmenų apsaugos taisyklės. Labai svarbu paminėti tai, kad valstybės narės iš tikrųjų gali prašyti išteklių tam, kad e, tuos pinigus vėlgi būtų galima iš naujo investuoti į kultūros sektorių, bet tai jau yra politiniai klausimai, tad tikrai reikalai juda. Na ir dar pasakysiu, kad šis pasikeitimas nuomonėmis, šis dialogas yra labai svarbus. Tai yra tikrai geras būdas, kuriuo mes galim siekti pažangaus. Be abejo, mes galim palaikyti ir tokius asmeninius atskirus pokalbius, bet kita vertus labai pravartu keistis mintimis ir viešai, čia, parlamente. Tad mes turėtume Mm, tiesiog mm, siekti, kad sprendimai nebūtų vien nuleidžiami iš viršaus į apačią, bet kad jie mm, gimtų ir iš apačios. Tad dar kartą labai ačiū visiems už tai, kad jūs atvykot, ačiū nacionalinių parlamentų atstovams, tikrai be jūsų visų dalyvavimo mūsų diskusija nebūtų buvusi įmanoma ir ačiū kartu visiems prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo. Tad tikrai labai gerai. Aišku, ateityje galbūt mes galėtume būti dar kūrybiškesni, o jeigu jūs turėtumėt kokių nors minčių, e, kurios būtų naudingos mūsų rengiamam pranešimui, tai tikrai tai būtų sveikintina, jeigu jų pateiktumėt. Bet to greta salės yra tam tikrų dokumentų atlik, tai yra tam, tikro, tam tikras tyrimas, e, kuris buvo atliktas per pastaruosius metus, e, su jo rezultatais bus galima susipažinti. Tad iš tikrųjų mes tokiu būdu atveriam duris uh, informacijos keitimuisi. Jeigu jūs turėtumėt e, irgi gerų, dokum, įdomių, do, svarbių dokumentų, me, tikrai mielai galite mums jų atsiųsti.